So, dear colleagues, please take. Brangus kolegos, prašom susėsti į vietas, dabar jau galim pradėti posėdį. Pirmiausia, pirmininkės pranešimai. Mes turim patvirtinti ko koordinatorių rekomendacijas. Koordinatoriai buvo susitikę vakar ir po to tada pereisim prie 17 ir 18 darbo atvarkės punktų, tiesiai aptarsim tuo du punktus, tuos pranešimus aptarsim vienu metu. Na, pirmas dalykas, kurį turiu pranešti, numatomas Strasbūrė e, dar papildomas posėdis e, birželio 10. Dabar tam, kad galėtume patvirtinti visus e, prieglopšio paketo dokumentus, kadangi parlamentas turės balsuoti birželį. Birželį, tai tada numatytas tas dar nepaprastasis sustikimas 10, birželio 10. Toliau koordinatoriai paprašė, kad būtų parengtas e, pranešimas savo iniciatyva dėl ES teisingumo vadinamosios švieslentės e, kad tokiu būdu būtų galima tikrai e, turėti palyginamus gerus objektyvius duomenis apie mm, teisingumo sistemas valstybėse narėse. Be to, kreiptasi į teisės tarnybą, kad e, gegužė 6 dieną mūsų komitete teisės tarnyba pateiktų nuomonę dėl Mako, ponios Makovai e, pranešimo ir po to, kad tada komitete būtų balsuojama dėl šio pranešimo gegužės 7. Toliau. Delegacija e, e, į Europos narkotikų stebėsenos centrą. Tai delegacija ten vyks Liepos 18-19 dieną koordinatoriai kartu mm, nusprendė pateikti klausimą komisijai ir tarybai dėl rezoliucijos skirtos ES vidaus saugumo strategijai. Čia komisija turės pateikti, tai yra pateikti tokią rezoliuciją dėl komisijos pranešimo šią temą. Ta tiek buvo pirmininkės pranešimų. O tai dabar norėčiau paklausti jūsų, ar galėtumėt pritarti koordinatorių tokioms rekomendacijoms. Niekas neprie, neprieštarauja, tad rekomendacijos tvirtinamos. Toliau. Tada iš karto pereisim prie darbo tvarkės 17-18 punktų bendras aptarimas. Pirmiausia, finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimų pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Pone, pranešėja yra Sargentinė, ponė. Ir kitas klausimas - informacija teikiama pervedant lėšas. Pranešėjas Kirkhop. Dabar vasario Penktąją dieną komisija pateikė parlamento, e, e, Europos parlamento pasiūlymus dėl e, direktyvos skirtos finansų sistemos apsaugai ir kartu reglamentą dėl informacijos, kuri suteikiama pervedant lėšas. Tačiau abu du šitie teisės aktų pasiūlymai susiję su kova su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu ir kartu, ir čia, e, kartu tai susiję su duomenų apsauga. Tad čia e, pasiūlymai susiję su tokiais klausimais kaip e, su mokesčiais nusikal, susiję nusikaltimai savoka, paskirties apribojimas, profiliavimas ir panašiai. Ir dabar aš pati gavau laišką iš 29 straipsnio darbo grupės pirmininko, Ir čia kaip tik jis atkreipė dėmesį į labai svarbius duomenų apsaugos klausimus. Tad eko, ekon komitete irgi e, šiaip jau buvo kalbama apie mūsų tarimą kompetenciją dėl šių dviejų teisės aktų pasiūlymų. Tai yra buvo kvestionuojama buvo kompetencija. Tad dabar aš šiaip jau suteiksiu E, žodį pranešėjai, e, e, komisijos atstovams, o po to tada surenksim diskusiją. Tad dabar žodį suteiksiu pirmiausia komisijos atstovams. Jų yra du. How better? Okay. Ex excuse me. I will be rather brief. Aš gan trumpai pasisakysiu, nes kiek suprantu, laiko neturime labai daug, bet aišku, aš galėčiau vėliau atsakyti į visus klausimus, jeigu jų būtų diskusijų eigoje. Ir norėčiau pabrėžti pagrindinius klausimus susijusius su direktyvos peržiūra. Pirmiausia, pirmas svarbus pareiškimas. Man atrodo, kad tai yra, na, na, tai yra veikiančios direktyvos peržiūra, tai nėra kuriamas naujas uh, teisės aktas ir mes tiesiog tobuliname tai, kas yra surašyta direktyvoje dėl kelių priežasčių, bet tai nėra kokia tai evoliucija ir tai nėra visiškai revoliucija ir nėra koks tai naujas, naujas, naujas dokumentas. Mes nu, numatėme peržiūrą dėl kelių priežasčių. Mes ES visuomet sekėme tarptautinius standartus, kuria, kurios kūrė finansinis finansų veik, darbo grupė, kuri kovoja su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Ir direktyva buvo peržiūrėta iš esmės. Tai yra jų, jų standartai buvo peržiūrėti ir mes supratome, kad ir mūsų direktyvą reikia peržiūrėti. Taip pat atliekame ir savo vertinimus, žiūrime, kaip veikia direktyva, pirma, kovos su pinigų plovimu direktyva. Ir iškilo čia nemažai klausimų, kuriuos e, reikia tobulinti, atsižvelgiant į mūsų peržiūrą. Taigi, koks rezultatas viso to darbo? Yra čia nemažai klausimų, kur buvo e, šis beitas pakeista ir aš e, apie tai ir pakalbėsiu. Pirmiausia, aišku, tai yra priemonės apriptis, mes ją išplėtėme ir e, ketvirtoje kovos su pinigų plovimu direktyvoje, taigi į pasiūlymą įtraukėme azartinius žaidimus pasiūlyme. Ir taip pat e, problema yra ta, kad daugelie valstybių narių yra gauta informacijos, jog gali būti plaunami pinigai lažybose ir tai nepatenka į veikiančios direktyvos taikymos rytį, nes e, dabartinėje direktyvoje tai yra kazino, internetu veikiantys kazino ir panašiai, bet ne visi azartiniai lošimai yra įtraukti. Taigi dėl to mes jau numatėme daugiau, nei yra susitarusi finansų ekspertų grupė. Mes norime na, Europoje užimti lyderio vaidmenį kovojant su pinigų plovimu ir finansiniais nusikaltimais. Dėl to siekiame kur kas ambicingesnių tikslų šioje srityje. Mes taip pat pasiūlėme sumažinti ribą tų, tų priekeivių, kurie e, užsijima aukštos didelės vertės prekiamis, e, ypatingai brangenybėmis, ir ta riba dabar yra sumažinta iki 7,5, anksčiau buvo 15 tūkstančių eurų. Nes yra nemažai valstybių narių, kur riba yra dar mažesnė - 2-3 tūkstančiai eurų. Taigi mes pasiūlėme tiesiog per pus sumažinti ankstesnę ribą iki 7 tūkstančių eurų. Taip pat paaiškiname, kad mokesčių nusikaltimai ir dažnai, jeigu pajamos yra susijusios su pinigų plovimu, tai irgi mūsų direktyva tokiu atveju galioja ir yra konfiskuojami visi, visos įplaukos ir galima vienerių metų įkalinimo bausmė. Taigi mes e, įtraukėme ir mokesčių nusikaltimus į direktyvos aprieptį. Dar vienas svarbesnių pokyčių tarptautinėje arenoje yra tas, kad standartuose yra daugiau dėmesio skiriama rizikos faktoriui. Tiesiog yra įvertinami konkretūs rizikos veiksniai, nacionaliniu ir tarptautiniu, supranacionaliniu lygmeniu ir tuomet yra pakoreguojamos priemonės atsižvelgiant į veikia, egzistuojančias rizikas. Taigi dėl to anksčiau direktyvoje ir dabar dar galioja atitinkamos išlygos, kurias mes naikinsime, siūlome jas panaikinti ir norime viską pagrysti riziką, tiesiog įvertiname riziką, o po to tinkamai įvertinus riziką atitinkamai pakoreguojame priemonės kovai su pinigų plovimu. Tai yra vienas svarbesnių patobulinimų e, tarptautiniu mastu ir mes tai sąžininkai atspindime ir savo pasiūlyme. Dabar kalbant apie lankstumą ir neiškumą, aišku, dažnai, kada yra siūlomas naujas pasiūlymas, atsiranda tokių dalykų, taigi mokesčių priežiūros uh, institucijos e, teiks atitinkamas gairias ir rekomendacijas dėl rizikos vertinimo, taip pat mes prie pasiūlymo pridedame priedus, kur kalbame apie tai, kokius veiksnius reikia įvertinti, nustatant riziką. Taigi, aišku, direktyva dar reikalaus, pareikalaus ir tolesnio darbo, na ir direktyvos direktyva nebus tokia atvira, kaip buvo anksčiau, bet uh, Mes tiesiog e, pirmiausia vertinsime riziką ir po to numatysime galimybę galbūt numatyti išlygas nuo tam tikrų prievolių. Taip pat e, šis beitas buvo padaryta ir naudingos nuosavybės srityje. Mes įpareigojame subjektus nustatyti, kas yra fizinis asmuo, slypintis po ta teisinė sąranga po e, patikos fondų ar bendrovę. Mes numatėme taisyklės, paaiškinome taisyklės, būtent, kad 25 procentai e, nuosavybės kompanijoje jau yra ta riba, kuri jau yra įvertinama kaip naudinga nuosavybė. Ir tai yra susijęs su įmonių nuosavybė įvairiais nuosavybės lygmenimis, kad nebūtų sustojama ties pirmų nuosavybės lygmenių, taigi yra bandoma išsiaiškinti iki pat, iki pat smulkiausio elemento, tai yra fizinio asmens, kuris slypi, po, slypi už konkrečios bendrovės. Tai tie dalykai yra paaiškinti vėlgi mūsų pasiūlyme. Taip pat žinau, kad e, šiame kontekste yra labai aktuali ir duomenų apsaugos problema. Čia reikia įvairias prerogatyvas suderinti, nes žinoma, kova su pinigų plovimu yra susijusi su tuo, kad yra atskleidžiama informacija apie finansinius sandorius ir klientus. Taigi, iš esmės kovojame su pinigų plovimu šiomis priemonėmis, tačiau kalba eina apie duomenų surinkimą ir saugojimą. Ir aišku, mes suprantame, kad labai svarbi ir pagrindinė e, asmenų nu, teisų ir duomenų apsauga. Taigi šiame pasiūlyme po pasitarimų komisijoje aptarus visas galimybes mes padarėme išvadą, kad dabartinis duomenų apsaugos, dabartinė duomenų apsaugos sistema kuri bus ir yra peržiūrima, yra pakankama priemonė, kurioje yra pakankamai galimybių ir saugiklių, kad būtų galima išspręsti duomenų apsaugos problemą kovos su pinigų plovimu sistemos kontekste. Taigi mes paliekame pagrindinį duomenų apsaugos e, pagrindų e, teisės aktą, kuris galios dabartinėje savo formoje ir kovos su, su pinigų plovimu direktyvai. Aišku, direktyvose dažnai apie tai užsimenama konstatuojamosiose dalyse ir konstatuojamosiose dalyse mes šį beitą paaiškiname, paaiškiname, kad kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra labai svarbus viso, visuomeninis interesas, kurį pripažįsta visos valstybės narės ir aišku, tai turi padarinių e, duomenų apsaugos rytyje, nes čia yra tas rytis, kur galima keistis informacija ir duomenimis. Mes taip pat paaiškiname, kad duomenys, kurie yra surenk, surenkami įpareigotų subjektų, bankų ir panašiai negali būti naudojami komerciniais tikslais. Tokie apribojimai numatyti mūsų pasiūlyme. Galiausiai, paskutinis dalykas. Tikriausiai matėte, kad didelis skyrius yra skirtas finansinėms nuobaudoms. Tas skyrius yra susijęs su bendrai visais finansinių teisės aktų e, projektais, teisės aktais ir tai, ką mes siūlome čia ir ką siūlome kredito reikalavimų direktyvoje ketvirtoje yra iš principo tas pats, kalbant apie finansinės nuobaudas. Tačiau šioje direktyvoje pasiūlyme yra tai, ką komisija siūlo finansinių paslaugų teisės aktų srityje. Šį bei tą pakoregavus atsižvelgiant į direktyvos specifinius elementus. Tačiau tai yra na, toks bendras požiūris. Ir gal tiek pradžiai dėkoju uždėmesi. I... Ačiū. Dabar kreipiuosi į pranešėjus, ponės Argentinį. Ačiū, pirmininkė, kiek minučių man skiriate? Stengsiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, norėčiau perskaityti šios direktyvos pavadinimą. Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Manau, labai svarbu, kad čia, Libė komitete, mes prisimintume būtent šį pilną direktyvos pavadinimą. Ypač ir tada, kai diskutuojame su ekonomikos reikalų komitetu, mes kalbame apie labai rimtus nusikal... nusikaltimus, ir problema susijusia su terorizmu. Ir tai yra mūsų kompetencijos rytis. Kas man atrodo svarbiausia šioje diskusijoje yra būtent tai, kaip rasti tinkamus būdus kovoti su pinigų plovimu ir su teroristų finansavimu ir kaip šios veiksmus suderinti su duomenų apsauga. Aš tikrai norėčiau labiau įsigilinti į riziką paremtą požiūrį, kurį siūlo Europos komisija, nes čia, aišku, kaip tik ir pritrūksta tos pusiausvyros. Manau, svarbu mums dar diskutuoti dėl informacijos, uh, susijęto su naudinga nuosavybė. Iš tikrųjų, daug klausimų susijusių su skaidrumu būtų išspręsta, jeigu mes žinotume, kamgi priklauso, kam kas priklauso. Tai yra būtent, e, jeigu būtų išspręstas naudingos nuosavybės klausimas. Viskas turi būti kaip įmanoma skaidriau ir Iš tikrųjų galime tikėtis, kad bus e, pakeitimų susijusių su informacija dėl naudingos nuosavybės viešosiuose registruose. Aš manau, kad e, šioje srityje pavyks išspręsti duomenų apsaugos klausimą. Kodėl yra taip svarbu spręsti pinigų plovimo klausimus? Aš pateiksiu keletą skaičių. Pinigų sumos kurios e, dalyvauja pinigų plovimo procese, yra 1,6 trilijono eurų 2009 metais. Jungtinių tautų kovos su narkotikais e, skyrius teigia, kad tai yra didžiulė dalis e, vidaus produkto Europoje, tai yra apie 860 milijardų eurų kasmet tokie srautai yra įtraukti į neteisėtus sandorius. Ir aišku, tas lėšas mes galėtume panaudoti naudingiau ekonominės krizės metu. Ir Krim komitete antradienį vyko konferencija skirta kovai su pinigų plovimu ir vakar ekonomikos reikalų komitete buvo kalbama apie mokestinius nusikals, nusikaltimus ir mm, mokesčių slėpimą. Tai galbūt ne visai identiški klausimai, bet mes turime mm, suprasti, kame yra klausimo esmė, kaip mes apibrėžėme pinigų plovimą ir kad būtų vienodas supratimas visose valstybėse narėse. Ir ypač ekonominės krizės metu, aš manau, labai svarbu kovoti su mokestiniais nusikaltimais. Ir turime galvoti, ar ši direktyva padeda spręsti ir mokesčių slėpimo klausimus, nes, aišku, visi politikai turėtų būti suinteresuoti, kad visi e, piliečiai ir visos įmonės moka tuos mokesčius, kuriuos privalo sumokėti. Dabar aš norėčiau dar atkreipti jūsų dėmesį į keletą kitų aspektų ir tada jau baigsiu savo pasisakymą. Dar kartą pakartosiu, kad geriausias būdas užkirsti kelią pinigų plovimui ir užkirsti kelią teroristų finansavimui, tai žinoti, kas yra savininkai ir kokia rizika. Ir Labai daug e, tyriamai darbo, jo apimtis padėtų sumažinti galimybę visuomeniai susipažinti su viešaisiais registrais. Aš iš tikrųjų matau daug įmonių, kurios bando ieškoti geresnių mokesčių režimų kitose pasaulio šalise. Aš manau, kad tai labai ciniška praktika. Manau, labai svarbu užtikrinti, kad informacija susijusi su įmonėmis ir atskirais asmenimis, kurie užsima pinigų plovimu, turi būti prieinama ir asmenims ne vien ES. Turiu klausimą Europos komisijai, kai kalbame apie naudingą nuosavybę ir savininkai yra ne ES, Ar tokiais atvejais galima užtikrinti, kad tokia informacija būtų viešai skelbiama? Ir dar vienas klausimas Europos komisijai dėl riziką paremto požiūrio. Kaip mes, demokratiškai išrinkti politikai, galime kontroliuoti, kaip tai veikia ir kaip galime užtikrinti, kad atsižvelgiama į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Jūs sakote, kad Europos priežiūros institucijos atidžiai stebi finansinę situaciją, tai koks vaidmuo čia tenka asmens duomenų apsaugos institucijoms. Aš bendradarbiauju su Timoti Kirkov, kuris dirba su kitais klausimais susijusiais su šia tema. Taip pat dirbu su šešėliniais pranešėjais įvairiose politinėse frakcijose ir aš norėčiau paprašyti, kad e, mes iš tikrųjų laikytumėmės piliečių laisvių principų, kad būtent šiuo keliu eitume ir kad sėkmingai veiktų mūsų komitetas, ypač artėjant mūsų kadencijai į pabaigą ir mums reikia tikrai stipresnių įstatymų užkertančių kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui. Ačiū. Ponas Kirkov. Čia, um, make... Pone pirmininkė, pirmiausia, aiškiai pasakysiu, kad akivaizdu, jog tie du klausimai iš tikrųjų yra mūsų komiteto prerogatyva. Taip, buvo pateikta argumentų prieš, bet vis dėlto nėra dėl to abejonių, išklausius kartu ir komisijos pasisakymą. O šiaip taip, kai yra rimtas, nusik, tai yra nusikalstamas, nusikalstama grės, tai yra nusikalstamos veiklos grėsmė, tai taip, čia mūsų komitetas apie tai turi kalbėti. O šiaip jau E, čia ponios e, Argentinė pranešimas kur kas įdomesnis, patrauklesnis, o, o man teko tokie sudėtingesni dalykai ir, ir, ir dėl to dažnai susiduriu su sunkumais savo šalyje, jungtinėje karalystėje. E, pavyzdžiui, kai sakykime, mano ten e, šalyje e, nu, nustatomos tam tikros, tai yra institucijos pristato visokiausių kliūčių, e, dėl kurių nukenčia maži investuotojai. Tad nereikėtų pamiršti proporcingumo principo. O šiaip jau aš buvau šiek tiek ir šešėlinis pranešėjas, šiek tiek ir jos pranešimo tam tikra dalim, galbūt e, ji yra pranešinė, šešėlinė pranešėja tam tikra mano, tik, tikroji mano pranešimo daly, bet e, taip čia susipinė šitie du dalykai. Bet dabar porą pastabų pasakysiu. Pirmiausia, nors jau buvo pasakyta, bet pakartosiu. Mes turėtume būti tikri, kad tikrai mūsų darbo rezultatas nepasidarytų šiaip jau tikrai e, tiesiog komiškai, komišk, komiškos didžiulės kliūtis e, smulkiems investuotojams, eiliniams žmonėms. Ir mes turėtume nepamiršti, ir turbūt nepamirštam, kad kalbam apie milijardus. Antai mano padėjėja e, parengė statistinių skaičių lentelę, iš tikrųjų, rodančią, kiek kainuoja valstybėms narėms organizuotas nusikalstamumas, valstybėms narėms ir mokesčių mokėtojams. Taip, iš tikrųjų, korupcija apėmusi mūsų visuomenės, e, ekonomiką, o pinigų plovimas yra viena korupcijos e, tik tai dalis. Bet e, taip, dabar visi turėsim šiaip įvertinti, ką įvertinti. Dabar čia buvo paminėta 1,3 trilijono eurų suma. Man sunkiai suvokiama suma, galbūt pane par... Mm, Argentinį tą paaiškintų, bet būtent tiek kainuoja e, pasauliui, galima sakyti, mums e, pinigų plovimas. Ir šiaip jau pinigų plovimas tai nėra kažkoks toks izoliuotas reiškinys, kadangi jis susijęs su e, priekyba žmonėmis, narkotikais, ginklais ir kitais dalykais. Ir tokiu būdu, suprantama, jeigu užsuksim tą pinigų, pinigų, pinigų karuselę, uždarysim ją, tai tada tokiu būdu tikrai labiausia suduosim smūgį būtent tokioms nusikalstamoms uh, grupuotėms. Ir nemažai ES finansų centrų irgi susiję su šitais e, reiškiniais. O nepamirškim, kad pas mus investuojama iš kitų pasaulio vietų. Tad mes turim teisės aktų vis dėlto bendradarbiavimo me mechanizmų, kuriais remdamiesi galim vis dėlto kovoti su tuo reiškiniu. Uh, Žinoma, kad mes visi žinom, kad e, nusikaltėliams ir nusikaltimams e, jokių ten valstybių sienų nėra. Tad mums reikia gero reglamentavimo, mums reikia skaidrumo, atskaitomumo ir, kaip anksčiau sakiau, turėtume aiškiai siekti tiesiog neužkrauti naštos E, tiems, e, kurie vėlgi perveda lėšas ir panašiai. Taip, aš sakiau, kad tie du e, teisės aktų pasiūlymai susiję vien su kitu. Vienas susiję su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, o mano konkreti sritis būtent pat, informacija pateikiama pervedant lėšas, e, taip, tai tokia sudėtinga, svarbi ir čia buvo pasakyta, kad reikia tiesiog laikytis tokio požiūrio pagristo rizikos įvertinimu ir tokiu būdu reikės informacijos, galbūt ir tolimesnės, daugiau informacijos ir mes turėtume kartu uh, aiškiai viešinti, viešinti būtent tas sankcijas, kurios bus taikomos už nuostatų pažeidimus. Tad vėlgi labai svarbu pasiekti tinkamą pusiausvyrą tarp to, ką aš darau ir ką daro ponė Argentinė tiesiog atsižvelgdami į komisijos pasiūlymus, kuriuos išgirdom šį rytą, tai tikrai labai malonu man bus toliau dalyvauti šiame darbe ir aš išdėščiau tiesiog savo požiūrį. Now... Pane Kirchhoff, linkiu Jums e, sėkmingų santykių su kita pranešėja. Pradėsime diskusijas ir pirmiausia pasisakys ponė Matijai. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos komisijai, EPP vardu. Uh, ir esu šešėlinė pranešėja. Frankas Engel, atsiprašau, yra šešėlinis pranešėjas nuo mūsų frakcijos, bet šiandien negalėjau dalyvauti. Taigi norėčiau savo ir jo vardu padėkoti už šios direktyvos peržiūros pasiūlymą. Visi to laukėme, nes matėme, kad valstybėse narėse, kovojant su pinigų plovimu, buvo daug skirtingų sistemų, tą akcentavo ir mūsų pranešėjai. Ir dėl tų skirtumų, na, tuo naudodavosi nusikalteliai. Antradienį Krim komitete buvo kalbama apie pinigų plovimą ir organizuotą nusikalstamumą. E, pinigų plovimas yra globali problema, aktuali visoms ES valstybėms narėms ir reikia bendrų pastangų. Krim komitete buvo, studija, buvo pristatyta studija, kurią užsakė Europos komisija ir ten buvo kalbama, kad tokioms valstybėms kaip Prancūzija, Niderlandai, Didžioji Britanija, Vokietija, tai yra nusikaltėliams pati patraukliausia veikla ir sukūriama nusikalstama veika yra pasisavinamos lėšos, vertinant jas bendru vidaus produktu tiek, kiek, pavyzdžiui, yra visos Lietuvos ar mažesnių valstybių biudžetas. Taigi turime kažkaip iš esmės kovoti su pinigų plovimo problema. Uh, Džiaugiuosi, kad yra pasirinktas Europos komisijos rizika grindžiamas požiūris ir taip pat džiaugiuosi, kad yra išplėsta direktyvos taikymos rytis, yra įtraukiami azartiniai lošimai ir jie, tai įtraukta į direktyvos taikymos rytį. Taip pat džiaugiuosi, kad komisija pasiūlė naujas nuobaudų taisyklės. Ir taip pat džiaugiuosi, kad yra numatyta sistema, kaip būtų galima įvertinti tos naudingos nuosavybės elementą. Europos komisija nenumato prievolių dėl rizikos vertinimo finansų sektorija, tačiau reikia atsižvelgti ir į kitas, e, į kitas profesijas, e, kovojant su pinigų plovimu, tai yra ir notarus, ir advokatus. Taip pat e, naudingos nuosavybės nustatymas. Man įdomu, ar tai bus veiksmingas ir lengvai nustatomas elementas, nes tarkim, atidarius sąskaitą ir bandant nustatyti tos naudingos nusavybės elementą, yra išskaidoma nusavybė. Taip pat e, mokesčių sukčiavimas. E, nežinau, kiek, naudi, kiek veiksmingai bus kovojama su juo, bet labai svarbu, kad būtų imtas irgi vėlgi bendrų veiksmų. Džiaugiuosi, kad komisija atsižvelgia į naujas rizikas. Rizikas, kurios atsiranda dėl naujų, naujų veikos, veiklos sričių. Tas rizikas irgi reikia stebėti ir kontroliuoti. Apgailestauju, kad yra ignoruojama kova su pinigų plovimu. Valstybinėme sektoriuje. Taigi, ES turėtų sukurti bendrą politiką, kovojant su tomis problemomis ir galbūt reiktų parengti tokį bendrą europinį juodąjį sąrašą. Dar kartą norėčiau padėkoti Europos komisijai už savo e, daug žadantį direktyvos pežiūros projektą ir tikiuosi, kad e, pasieksime veiksmingų rezultatų kovodami su pinigų plovimu. Ačiū, ponia Boskurt. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu šešėlinė pranešėja nuo socialistų frakcijos ir dėl to patrauklaus ir mažiau patrauklaus pranešimo. Na ir norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Kirkopas. Jis kalbėjo apie tai, kad šis klausimas tikrai turi būti svarstamas mūsų komitete, taigi aš tikiuosi, kad pirmininkė apgins tą poziciją ekonomikos reikalų komiteto atžvilgiu, kad išsaugotumėme šią šį, šios pranešimus savo kompetencijoje. Dabar dėl kai kurių dalykų, ypatingai apibrieščių, norėčiau pasisakyti. Norėčiau atkreipti dėmesį tai, ką sakė ponas Kirkopas anksčiau. Turime būti atsargus, kad tokios taisyklės nebūtų perdėm sudėtingos smulkioms įmonėms pervedant pinigus, e, pervedant, pervedant nedidelės, lėša, nedidelės sumas. Visa tai yra gan sudėtinga Tačiau aš manau, kad svarbiausia yra tiesiog kažką daryti jau tuo met, kai yra pagaunamas nusikaltelis. Jeigu norime kovoti su pinigų plovimu, reikalingos aiškios apibrieštys ir reikalingas suderinimas. Nes jeigu tie nusikalteliai prasprunka pro tą tinklą, tiesiog, na ir toliau nesugebėsime jų sugaudyti. Ir dar vienas klausimas, kur kalbame apie piknaudžiavimų e, rinką valstybės narės turi būti įpareigojimos e, patvirtinti reglamentą. Mes negalime teikti, jog laikomės griežto požiūrio, reglamentų nėra. Taigi mes turime tokiu būdu kovoti su problema tam, kad žmonės išsaugotų pasitikėjimą ir tikrai matytų, jog kažką konstruktyvaus mes darome. Toliau kalbant apie kovą su terorizmu, dokumente užsimenama ir apie tai. Taigi yra nemažai įvairių teisės aktų, kur kalbama apie kovą su terorizmu. Na ir man susidaro įspūdis, ir beje būtų įdomu išklausyti ir komisijos, ką jie apie tai mano. Būtent, kad pagrindinė viską įrėminanti idėja nėra aiški, nes kova su terorizmu nėra veiksminga, nes trūksta bendradarbiavimo ir bendradarbiavimas yra būtinas siekiant veiksmingesnių rezultatų. jeigu imamasi daug pavienių priemonių, tuomet, kažin ar tai yra labai veiksminga ir naudinga, taigi norėčiau sužinoti, ką apie tai mano komisija. Taip pat e, duomenų apsauga. Pradžiai buvo pasakyta, kad dabartinė duomenų e, apsaugos e, direktyva yra peržiūrima ir na, tai yra pakankama uh, priemonė, tačiau mes kol kas nematėme galtinio varianto, taigi kaip jūs žinote, kad tai pasiteisins ir kalbant apie apsaugą šioje srityje. Ir dar vienas dalykas. Ar komisija pamastė apie tai, kaip būtų galima apsaugoti tuos informatorius, tie, kurie pateik, tuos, kurie pateikia informaciją apie pinigų plovimo atvejus. Ir džiaugiuosi, kad ir azartiniai lošimai buvo įtraukti į aprieptį, nes uh, lošimai internetu dažnai yra e, ta priemonė, kuriuo naudojasi pinigų plovėjai. Dėkoju. Ačiū, panas Bronsas. Ačiū. Man e, tikrai patinka aiškinamojo memorandumo turinys, nors galbūt nustebinsiu jūs tai pasakęs, aišku, pinigų plovimo atvejai turi būti sustabdyti, o lėšos gautos iš neteisėtos veiklos turėtų būti panaudotos legaliame versle. Ir negalima leisti, kad būtų tokiamis lėšomis finansuojamas terorizmas. Kaipgi tai padaryti? Galbūt mes pradedame ne ten, nuo kur dėrėtų. Ir aiškinamajame memorandume viskas labai aiškiai ir atvirai išdėstyta. Pacituosiu kliučių įveikimas padeda ne vien skatinti teisėtą verslą, bet ir kovoti su pinigų plovimu ir kovoti su teroristų finansavimu. Šengeno sistema, kurios narė Jungtinė karalystė laimiai nėra e, šiuo metu, taip pat e, bendra valiuta, aš čia vėl pasikartosiu dėl Jungtinės karalystės nedalyvavimo, sudaro sąlygas ir pinigų plovimui, ir teroristų finansavimui. Galbūt e, mums e, reikėtų gražinti sienų kontrolę. Ji neturėtų būti labai griežta, nereikėtų stabdyti visų bei šimties automobilių, tačiau tai būtų priemonė, kuri padėtų užtikrinti geresnį apsaugą. Uh, Ir dar noriu pastebėti, kad negalime, aišku, ES ar bendros rinkos ar bendros valiutos kaltinti dėl visų pinigų plovimo atvejų. Junktinėje karalystėje pastebėtas labai keistas ryšys tarp tokių jautrių vietų, kur yra priekiaujama narkotikais ir e, tokių e, kavinių iš kur, išsinešimo maisto, kuriuose nėra klientų. Panašumai tarp šių verslo tipų yra tai, kad atsiskaitoma grinais. Ačiū Bronksui, dabar grįžtu prie panešiai ponės Argentinė. Ačiū pirmininkė. Galiu kalbėti trumpai. Ponas Kirkopas uždavė klausimą dėl to, kas yra trilijonas. Aš jau tarsi ir paaiškinau tai. Nors man irgi sunku apriepti protų šią sumą. Įsiklausiau, ką sakė ponė Matijų, ponė Boskurti, ponas Bronksas ir ponas Kirkopas. Taip suprantu, kad yra tikrai norima turėti griežtą teisės aktą. Ir ponė Matijų sakė, kad reikia galbūt bendro vieningo požiūrio į mokestinį sukčiavimą ir aš pasinaudosiu tą, to pasiūlymu. Mes e, čia gėdame visi tą pačią giesmę, ko gero. Įsiklausiau jūsų pastabas. Ir žiūrėdama į tos tikslus, kuriuos mes užsibrėžėme, noriu pasiūlyti jums atsiųsti man savo pasiūlymus ir pastabas prieš man pateikiant pirmąjį pasiūlymą, jo labiau, kad dar neaiški padėti su ekonomikos reikalų komitetu. Taigi pasidalinkite savo sumanimais ir teskime darbą. Ačiū. Ačiū, panas Kirkov. Na, šis paskutinis e, pasiūlymas, kurį patikė ponės Argentinė, yra tikrai geras. Išklausėme visų kalbėjusių ir manau, kad visi pasisakė tikrai teigiamai ir visos pastabos buvo naudingos, bet prisiminkime istoriją, kaip iki šiol buvo kovojama su pinigų plovimu. Nors yra tikrai gerų pasiūlymų šioje srityje bendruoju požiūriu ar bendraja prasme. Valstybės narės dažnai tos pasiūlymus skirtingai aiškina ir kartais tikrai padaroma žalos ypač mažoms įmonėms. Taip yra, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje ir Junktinės karalystės valdžios institucijos ir ne vien valdžios institucijos daro tam tikrą žalą. Labai dažnai taip pat ir finansinės institucijos uh, savaip aiškina tam tikrus pasiūlymus ir adaptuoja atitinkamai savo sprendimų prieimimo procedūras, įveda savo tam tikrus patikrinimo sąrašus, tik tai e, neaišku, ar jie padeda kovoti su pinigų plovimu. Tokia nepalanki mažoms įmonėms padėtis yra Junktinėje karalystėje. Ir tie veiksmai dažnai yra neproporcingi. Tai ką aš norėčiau pasiūlyti, ir galbūt ponės Argentinį sutiktų, taip pat ir komisija turėtų atsižvelgti. Ką be nuspręstume, ką be patvirtintume mūsų komitete, turime labai uh, aiškiai išdėstyti aiškinamąją dalį, ko mes tikimės ir kokie turėtų būti mm, padariniai. Iš tikrųjų, neretai nereikia kažkokiu labai ypatingai griežtų priemonių valstybėse narėse, nes tų pačių rezultatų galima pasiekti žymiai švelnesnėmis priemonėmis. Tai manau, kad tai yra vienas aspektas šio klausimo. Uh, Manau, negalime leisti, kad mokesčių administracijos ir finansų institucijos valstybėse narėse sumažintų tą pagalbą, kurią jie, jos teikia mažoms įmonėms. Dabar kreipiuosi į komisiją, ar norėtumėte prisidėti prie šių diskusijų. Ačiū pirmininkė, kadangi turime mažai laiko. Porą klausimų buvo užduota komisija ir pirmiausia noriu atsiprašyti pono Kirkopo dėl to, kad e, nekalbėjau konkrečiai apie reglamentą. Tai nereiškia, kad reglamentą laikome mažiau svarbesniu, tiesiog tai yra labai techninis klausimas, bet aišku visi suprantame, kad e, svarbu svarbu šis teisės aktas, kalbant apie kovą su pinigų plovimu. Vienas klausimas buvo užduotas apie um, tikruosius finansinių lėšų savininkus ne ES, panas Argentinį. Klausė, be abejo, dirbama tarptautinių lygmenių. Su FTF e yra panašios taisyklės galiojančios nustatant tikruosius savininkus. Ir be to, jeigu įmonė įsisteigusi ne ES, bet bendradarbiausių bankais ES, tai ES bankai turi nustatyti tikruosius e, savininkus, kurie yra būtent ne ES. Yra be abejo skirtingi teisės aktai skirtingose valstybėse narėse ir mes savo pasiūlyme būtent siūlome būdus, kaip užtikrinti, kad tokia informacija vis dėlto būtų gaunama. Ir bankai Europoje turėtų gauti tokią informaciją remiantis FTF um, nuostatomis. Ir dar, kaip uh, demokratiškai pol išrinkti politikai turi būti įtraukti į šį procesą, klausė panės Argentinį. Mes tenkimės dirbti kaip įmanoma skaidriau ir atviriau. Ir norėčiau akcentuoti tik tai, kad rizika paremtas požiūris, ypač kalbant apie nacionalinį ar virš nacionalinį lygmenį, uh, neapimtų asmens duomenų tvarkymo, būtų vertinama rizika bendruoju požiūriu, rizika susijusi su konkrečiais veiksmais ar konkrečia veikla. Taigi aš nematau kol kas, kad būtų daromas poveikis asmens duomenų apsaugai. Mes stengiamės tik tai užtikrinti, kad būtų taikomos asmens duomenų apsaugos nuostatos vertinant riziką. Ir manome, kad tokią stebėseną turėtų vykdyti ir nacionalinės valdžios institucijos. Pone Buskur uždavė dar vieną klausimą apie terorizmo finansavimą ir kovą su terorizmu bei priemonė, dėl priemonių, kurių imasi komisija. Noriu pabrėžti, kad mes aktyviai įsitraukė į kovą su pinigų plovimu ir kovą su terorizmu finansavimu, bet e, mūsų pagrindinė darbo sritis yra kova su pinigų plovimu. Šios direktyvos tema yra būtent tokia ir nebūtinai visi kiti aspektai bus įtraukti. Bet tai nereiškia, kad e, komisijos tarnybos nekoordinuoja savo veiksmų sprendžiant kitus klausimus. Ir mes tikrai stengiamės derinti savo darbą ir pastangas. Ir dar sureaguosiu į pono Kirkovo pastabą. Mes sutinkame su tuo, kad šią sistemą negalima piknaudžiauti, primetant verslui didesnį administracinę naštą ir dirbame su vidaus rinkos generaliniu direktoratu, turime ieškoti pusiausviras. Labai ačiū, dabar pereikim prie kito darbo tvarkės punkto. Būtent nuom, pasikeitimas nuomonėmis dėl kibernetinio saugumo klausimams skirtai direktyvai pranešėjas nuomonės referentas ponas Šliteris, o po to tada suteiksiu žodį kitiems. Labai ačiū. Pateiksiu pavyzdį. Pateikiau metų pradžioje pavyzdį tai Švedijos viename vidutinio, e, vidutinio e, dydžio mieste buvo potvinis ir, ir užliejo e, žemas vietas ir dėl, dėl to sustojo traukiniai, traukinių eismas keletą dienų. Tad tai pavyzdys, rodantis, kaip svarbu apsaugoti svarbiausią infrastruktūrą. Tad jeigu ir, ir ten kompiuteriai, kurie aptarnavo geležinkelių sistemą, buvo Rusija, Rusiai buvo užlieti. Tad štai rezultatas. Na, o šiandien mes kalbam apie telekomunikacijų e, saugą, asmens duomenų e, apsaugą. Tad tai, ką mes kalbam, dar viena priemonė greta tų daugybės iniciatyvų, kurių buvo imtasi telekomunikacijų srityse, uh, srityje, antai 2009 metų teisės aktas dėl e, svarbiausių infrastruktūrų apsaugos, dėl informacijos e, sistemų e, apsaugos, skaitmeninė darbo atverkė 2010-2011 žengtas dar vienas žingsnis, ta daug iniciatyvų. O dabartinės direktyvos pasiūlymas yra toks dvilypis. Viena, tai e, atsižvelgiama į tai, e, kas buvo pasakyta per vadovų tarybos išvadas. Čia kalbama apie grėsmę, e, karinę grėsmę, karinius išpolius ir kitas aspektas yra nusikaltelių išpoliai. Na, o ką, gali, ką, ką galima įsivaizduoti, kas galėtų įvykti Tai yra, kad kol mes galėtume pasiruošti tokiems netyčiniams infrastruktūrų sutrikdymams. Tad e, taip, mes kalbam apie, mm, asmen, apie duomenų apsaugą tokiais atvejais, tačiau net ir jeigu netyčiniai tokie trikdžiai įvyksta, tai tada e, dėl to nukenčia žmonės. Komisija išplatino klausimyną, e, kur buvo e, klausta, kas suvokiama kaip grėsmė ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Žmonės atsakė - bankininkystė, energetika, bankininkystė finansavimas, bankininkystė ir trans, susisiekimas, susisiekimo sistemos, būtent pažeidžiamiausias rytis. Tad dabar direktyvos pasiūlymas, koks jis yra. Pagal jį E, tiesiog e, numatoma, kad valstybės narės numatytų greitojo reagavimo tam tikras struktūras e, ir panašias struktūras. Be to, direktyvos apriepti patektų maždaug 40 tūkstančių įmonių, kadangi jos turės vėlgi turėti tam tikras sistemas, pagal kurias jos praneš apie visokius incidentus ir panašiai, kitokius reikalavimus išpildyti. Uh, Tačiau ką tai konkrečiai reiškia, nes labai daug detalių bus sprendžiama deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais. Ir kaip tik tai mane neramina, nes čia taip, čia pami, prieš porą dienų taip, kad tai, kas buvo taryboje, priimti sprendimai dėl duomenų apsaugos, apskritai saugumo. Bet kita vertus, čia Kitas dalykas vadovaujamas tokiu daugiau kariniu požiūriu į visą šitą dalyką. Tad mano galva, mes pirmiausia turėtume išsiaiškinti, kogi mes iš tikrųjų norim. Tad dabar pirmiausia, turėtume nustatyti, ar kokia iš, koks išpolis tyčinis yra, sakykime, kokių karinių struktūrų kitų šalių, priešiškų šalių atliktas, ar tai tiesiog netyčinis. Nes aš konstatuoju, kad pastarųjų netyčinių tokių išpolių prieš sistemas įvyko mano paties šalyje. Tad mes turėtume įtvirtinti geresnę pusiausvyrą tarptų dviejų būtent e, išpolių. Be to paminėjau 40 tūkstančių bendrovių, kuriuoms bus taikoma direktyva bet jos kartu turės pasirūpinti ir tų tokių svarbiausių pilietinių teisių gerbimu. Tad mes turėtume kuo daugiau vis dėlto nuostatų įrašyti į patį direktyvos tekstą, nepalikti jų reglamentuoti deleguotaisiais ar įgyvendinimo aktais. Ta aš norėjau pasakyti ir dabar dar, kad, bus, kad nieko nepamirščiau, pasakysiu, papildysiu. Šiandien telekomunikacijos e, bendrovės turi, pateikti informa turi pranešti apie incidentus, dėl kurių gali būti padaryta žala duomenų apsaugai. E, tai yra teikti tokias e, ataskaitas. Bet tai iš tikrųjų čia tarsi prevencinės priemonės tam, kad būtų galima užkirsti kelią panašiems išpoliams ateityje. Na, o dabar visos tuos bendrovės E, kurio jos turės sukurti vidaus struktūras, kartu išlaikyti pusiausvyrą tarp, tarp apsaugos ir pilietinių teisių. Tad e, mes komitete į tą turėsim skirti dėmesį. Uh, Na, o nepamirškim, kad e, ITRE komitete irgi šiuo klausimu pasisakoma nemažai ir mes kažkaip turėsim vis dėlto rasti pusiausvyrą. Pirmininkė, ačiū ponė Šlyterį, tikiuosi gerai ištariau jūsų pavardę. Na, o dabar išklausykim komisijos, o po to tada jau vyks diskusijos. Labas rytas, aš esu Giuseppe Abemonte, aš esu komisijos e, susisiekimo komunikacijų generalinio direktorato padalinio atstovas. Būtent mūsų e, būtent padalinys rengė, prisidėjo prie šios direktyvos rengimo. Pirmiausia, apgailestautina, kad direktyva apima visokios rūšės riziką, incidentus, dėl kurių gali nukentėti informacijos sistemų integrumas, saugumas ir asmenys. Kartu, e, kartu čia patenka ir nety, o, o netyčiniai tokie incidentai, kaip kad jūsų paminėtas potvinis ar tiesiog žmogiška klaida, irgi patenka į šios direktyvos pasiūlymą. Atkreipsiu jūsų dėmesį į rizikos incidento apibrėžimą. E, tas apibrėžtis e, rasite trečio straipsnio trečioji daly, čia kalbama, e, pateikiama rizikos apibrieštis. Rizika tai bet koks reiškinys, kuris gali daryti žalą saugumui, pakengti e, saugumui. Mes tą savoką paaiškinom aiškinamajame memorandume, kad čia kalbam, rizika apima kartu ir e, tiek tyčinius, tiek netyčinius visokius nesklandumus ar incidentus. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas Jūs teisingai pasakėt. Iš, iš tikrųjų mes kalbam apie tų tinklų informacinių sistemų atsparumą galimiems e, išpoliams. Tačiau mes kalbam uh, apie kritinės svarbiausias infrastruktūras, tokias kaip, sakykime, bankininkystės sektoriuje, e, kur kalbam apie interneto bendroves, kurios teikia paslaugas, sakykime, tam, tikroms, tam tikrų sektorių e, bendrovėms. Tačiau labai svarbu užtikrinti štai ką kad būtų tose bendrovėse organizacinės, techni, techninės priemonės, kad tikrai tinklai informacinės sistemos būtų atsparius galimiems išpoliams. Tad taip, šiaip jau didėja nebūtinai tokių išpolių tiesioginių, bet didėja tiesiog incidentų įvairiausių apgedimų ir panašiai. Todėl iš tikrųjų labai svarbu įtvirtinti ir skleisti parengties ir greitojo reagavimo kultūrą. Tiesiog e, įvertinant rizikos dydį ir kartu, kad e, būtų galima tiesiog greitai sureaguoti į incidentą ar išpolį ir sušvelninti padarinius viso to. Tad būtent to ir siekia direktyva. Tai vienas direktyvos tikslų. Kitas direktyvos tikslas e, - pilietinis, galima sakyti, ne, ne karinis. Direktyva siekiama e, sudaryti sąlygas ES bendradarbiauti, apimant įvairias struktūras. Ir čia truputėlį paaiškinsiu tą dalyką, nes tai yra iš tikrųjų direktyvos pasiūlymo šerdis. Dabar piliet, civiliniai tokie pajėgumai, turiu galvoje informacinių sistemų saugumo pajėgumai, labai nevienodi ES valstybėse narėse. Maždaug dešimt valstybių narių turi tokius gerus e, prevencijos ir greitojo reagavimo pajėgumus, turiu galvoje Šiaurės šalis, Junktinę karalystę, Niderlandus, jie iš tikrųjų pirmūnai galima sakyti. Ir greta yra keletas valstybių. Jas galima suskirstyti į keturias grupės, tą mes ir padarėm įvertindami poveikį. Tai yra nemažai valstybių narių, e, kurių tok, panašių pajėgumų net negalima lyginti su šiaurės ar vakarų, e, šiaurės vakarų Europos šalimis. O to rezultatas toks, kad e, bendradarbiavimas iš tikrųjų toks gana padrikas. Iš tikrųjų yra tam tikrų grupių valstybėse narėse e, kompiuterių e, struktūrų, e, kur, kurios įsikiša, kai kas nors įvyksta, bet tai daugia, daž, daugiausia vyksta tarp dešimties valstybių narių, bet tai neapima visų kitų valstybių narių, o bendradarbiavimas grindžiamas pasitikėjimu. E, Tad komisija ragina tas valstybės narės, kurios atsilieka pajėgumų požiūrių, kad šios tikrai įdėktų ar padidintų e, reagavimo ir e, būtent pajėgumus. Ir tokiu būdu tada būtų sudarytos sąlygos tinkamam bendradarbiavimui, kuris apimtų visas valstybės narės. Uh, Tai išeitų į naudą ir toms valstybėms narėms, kurios dabar atsilieka pajėgumų požiūrių, kartu išeitų į naudą ir, ir pirmaujančioms valstybėms narėms. Tad labai svarbu iš tikrųjų, sus... nes mes kalbam apie savotišką grandinę ir labai svarbu sustiprinti visas jos grandis. Ačiū. Ačiū. Ponas Brons. man atrodo, aš esu tokio amžiaus, kad e, įsijungti kompiuterį man jau nėra taip paprasta, tačiau tai, ką kalbėjo pranešėjas, man buvo labai įdomu. Ypač, kai jis minėjo, kai yra sutrikdomos transporto sistemos trim dienom, dėl to, kad e, įvyko potvinis. Aišku, informacinės technologijos labai daug prisidėjo prie ryšių, komunikacijos gerinimo, socialinių ryšių ir panašiai, ir netgi fizinės veiklos. Tačiau kiek yra įmanoma, įmanomas neinformacinių technologijų ryšių sistemos panaudojamos kaip antrinės sistemos žlugus informacinių technologijų sistemai. Tiesiog tam, kad na, jau Netgi te, e, baterijų, e, pokyčiai baterijų srityje yra šiokia tokia pažango. Taigi aš norėčiau vat, sužinoti, kaip yra su tomis e, antrinėmis sistemomis. Dėkoju dabar pranešėjas, man išdėlis. Išklausiau tai, ką jūs sakėte. Tiesa, kad kalbant apie incidentus, apibrieštys yra kelios, bet aš bandau daugiau kalbėti apie atsparumą ne tyčiniams atvejams, nes tai pakeikia, pakeičia mūsų asmeninį gyvenimą, tačiau na, paprastai negyvename krizės sąlygomis, negyvename karo sąlygomis, taigi turime sukurti didesnį atsparumą toms sistemoms, kurios nebūtinai yra tyčinės, ty, toms sistemoms, kurios nebūtinai tyčia žlunga. Ir aš manau, kad galbūt bendrovėms bus irgi naudinga keisti savo mąstyseną, nes e, įmonės mano, kad viskas, ką galima kontroliuoti, veikia realybėje, tačiau nesupranta, kad reikia pasirūpinti, kad paslaugos veiktų, netgi jeigu ištiktų kokia tai nenumatyta situacija. Pavyzdžiui, na, draudimas, namo draudimas. Gal tai tik vienas, vienas procentas jūsų atlyginimo, bet tai yra puikia investicija, jeigu jisai sudega. Tas pats ir visuomenė, jeigu mes pusę procentų skirsime tam, kad sukurtumėme atsparesnės sistemas, geriau jausimės, kai atsitiks nelaimė. Ir aš manau, kad tokia mąstysena dingo po, po šaltojo karo. Kai aš augau šaltojo karo metais, mes visi galvojome apie tokius dalykus mes kaupėme maistą nuolatos, kūrą ir panašiai. Aišku, tai buvo pinigų švaistimas, be jokios abejonės. Tačiau praeitais metais Švedija atsisakė 30 garo variklių, kuriuos turėjome strateginėse vietose, jeigu elektros tinklai žlugtų, vis tiek turėjome 30 garo variklių, kurie varytų jėgaines. Ir to, tie, tie varikliai buvo naudojami tam tikrais atvejais, kai įprasnė sistema neveikė tinkamai, kai buvo na, tiesiog panaudoti garo traukiniai. Taigi, tam tikri tie dalykai iš tiesų gan yra prasmingi ir aš manau, kad e, pasiūlymas iš tiesų galbūt yra visai naudingas, tačiau aš norėčiau daugiau dėmesio skirti e, civiliniam aspektui ir netyčiniams nelaimėms ir e, netyčiniams situacijoms. Taigi, norėčiau gal daugiau apie tai informacijos sužinoti. Kol kas nėra žinoma, koks bus tolesnis e, dokumento svarstymo grafikas. Taigi dėkoju ponui Šliteriui ir dabar perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Pranešėjo nematau. Taigi teks palaukti. pranešėjas ponas Rodė dabar balsuoja kitame komitete, taigi teks palaukti, kol jis ateis. Dabar skelbiu trumpą pertrauką, pradėsime pusę 11. Tęsime pusę 11. Colleagues, let... Kolegos, tęskime darbą. Dabar e, svarstysime štai kokį klausimą, tai yra reglamento pasiūlymas dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugos vidaus rinkoje. Komisija 12 metų birželio mėnesį patikė pasiūlymą. Pasiūlymo tikslas yra sustiprinti pasitikėjimą tarp europinėse e, sando pervedimuose ir užtikrinti elektroninį atpažinimą, elektroninį parašą ir kitos pasitikėjimo paslaugos vidaus rinkoje. Patikimumo paslaugos vidaus rinkoje ponas Rodė yra pranešėjas, rengiantis nuomonę Libė komiteto vardu ir dabar pirmą kartą keisimės nuomonėmis, bet prieš suteikdama žodį jums, ponė Rodė, norėčiau pristatyti darbų grafiką. Nuomonės projektas bus pristatomas gegužės 30-ąją. Pakeitimų patikimo terminas yra numatytas birželio 6 dienai, o balsuosime komitete 9 arba 8 Liepos. Taigi, žodis jums, o po to vyks diskusijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad užtrukau. Teko balsuoti įtre komitete. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisijos pasiūlymą dėl patikimumo paslaugos. Man atrodo, kad ir labai svarbu žingsnis, kuriant bendrą skaitmenį rinką. Norėčiau padėkoti komisijai už atliktą darbą, rengiant šį labai techninį reglamentą. Turime sustiprinti patikimumą skaitmeninėje srityje ne tik per abipusį pripažinimą tarp valstybių narių, bet ir patikinant e, klientus, kad šios paslaugos yra tinkamai apsaugotos. Taip pat labai svarbu pasirūpinti, kad vidaus skaitminės rinkos plėtra netap, ne, neverstų mūsų jaustis labiau pažeidžiamais, kad, kadangi kalba eina apie jautrius duomenis. Kaip žinote, komisijos pasiūlymas yra dviejų dalių. Pirmiausia, veikiančios direktyvos dėl elektroninės atpažinties atnaujinimas ir antras dalykas yra papildoma dalis dėl patikimumo paslaugos. Komisija puikiai padirbėjo, nors yra šiokių tokių neiškumų, nenuoseklumų ir informacijos trūkumų abiejose pasiūlymo dalyse. Alde nuomonė, elektroninės atpažinties priemonės turi būti pripažįstamos visose valstybėse narėse. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu surasti tokį sprendimą, kuris užtikrintų patikimumą ir veikiančių sistemų saveikumą. Aš manau, kad geriausia tą galėtumėme padaryti, sukurdami šią sistemą palaipsniui. Ir elektroninės pažinties ir patikimumo paslaugos e, srityje reikia aiškumo ir saugumo lygių identifikavimo, kol kas tai numatyta deleguotiesiems ir gyvendinimo aktams. Mes negalime tokių svarbių klausimų palikti komisijai, mes turime išspręsti tuos dalykus teisiniuose e, dokumentuose tam, kad reglamentas pasiteisintų praktikoje. Šalia paaiškinimų ir saugumo lygių apibriešties mano nuomonės projekte bus daugiausia dėmesio skiriama atskaitomybei, priežiūros mechanizmams ir duomenų apsaugai bei duomenų minimizavimui, kur reikalingas nuseklus požiūris atsižvelgiant į duomenų apsaugos reglamentą. Tai darydamas aš pasirinkau galimybę e, neperžengti Libė komiteto kompetencijos ir ITRE komiteto kolegos išspręs kitus likusius e, šio dokumento klausimus. Dėkoju. Ačiū, ponė Rodė. Nežinau, ar komisijos atstovai norėtų pasisakyti. Taip, prašau. Ačiū už įžanginį žodį. Komisija suvokia jūsų iškeltus, iškeltus klausimus ir esame pasirengę aptarti juos. Kalbant apie saugumo lygius, kaip ir minėjote, mes numatėme tai, nusp... tai išspręsti deleguotosiuose aktuose Tačiau yra galimybių tą daryti ir kitų būdų ir mes pasikalbėsime apie tai, ar nebūtų įmanoma šį beitą įtraukti jau ir į patį pasiūlymą. Dėl duomenų apsaugos ir duomenų minimizavimo mes visiškai pritarėme tam, kad e, turėtų būti taikomi šie reikalavimai, tačiau laikomės nuomonės, kad veikiantys duomenų, veikianti duomenų apsaugos direktyva yra visapusiškai pritaikytina ir buvo perkelt, perkelta į visas valstybės narės. Taigi, kalbant e, grinai e, teisiniais terminais, nematome jokių priežasčių, kodėl reiktų daryti nuorodą šiame teisės akte į šį reglamentą. Ir žinoma, kai tik tai naujas duomenų apsaugos reglamentas pradės galioti, uh, tuomet tuos nuostatos bus e, pritaikytos ir identifikavimo atpažinties srityje. Tačiau pasiūlymas yra grindžiamas vieningos rinkos teisinių pagrindų ir mes nematome galimybių numatyti specifinius duomenų apsaugos reikalavimus skyriuje, kur kalbama apie elektroninę atpažintį. Ačiū. Dabar ponas Albrecht pasisakys. Ačiū. Dėkoju Jensui Rodai už įžanginius žodžius ir komisijai už tai, kad išdėsite savo nuomonę. Man atrodo, kad šis pasiūlymas, kaip visi ir sutarėme, yra teisingas, siekiant didesnio harmonizavimo šioje srityje. Ir aš tiesiog norėčiau išsakyti dvi bendras pastabas. Pirmiausia, dėl to, ką jūs sakėte apie duomenų apsaugos reglamentą. Aš būčiau labai dėkingas, jeigu galėtumėme išvengti neiškumų dėl santykio tarp tų taisyklių. Jeigu galėtumėme tuos dalykus paaiškinti, tai būtų naudinga visiems. Kaip matau, įvairių reglamentų pritaikymo neiškumai ir dubliavimai tų direktyvų uh, nesuderinamumai sukelia problemų. Ir ypač kalbant apie techninių reikalavimų taisyklės, jos yra šiek tiek neaiškios, būtų galima šiek tiek sukonkretinti tas taisyklės ir galbūt suvienodinti kiek įmanoma valstybių narių taisyklės, nes na, mes norime uh, suderinti tas taisyklės, harmonizuoti sistemą ir galbūt kartais tie reikalavimai yra nepakankamai detalūs ir taip pat man ne visiškai aišku, kodėl egzistuoja tokios skirtingos taisyklės dėl elektroninio parašo ir patikimumo paslaugos. Taigi tą klausimą aš tiesiog taip retoriškai savo uždaviau. Sodė Delbar. Thank you, Chairwoman. Uh... Ačiū pirmininkė. Man tikrai patinka Europos komisijos pasiūlymai. Abipusio pripažinimo sistema yra labai svarbi skaitmeninės darbo atvarkės Europoje dalis ir taip pat tai kelias į ekonomikos augimą. Tačiau vis dėlto reikia užtikrinti geresnį privatumo, geresnį privatumo apsaugą. Svarbus 11 straipsnis, kur kalbama apie asmens duomenų apsaugą. vis dėlto nekalbama apie asmens duomenų apsaugo ir jos susijimą su um, elektroniniu duomenų tvarkymo sistemų, su tomis sistemomis. Ir dabar turi būti vadovaujamasi ES asmens duomenų apsauga. Reikėtų įtraukti tam tikras apsauginės priemonės, kurios padėtų uh, apsaugo, e, išvengti problemų susijusių su asmens duomenų apsauga. Priešingai kiltų grėsmė atskiriams asmenims. Intensyvesnė priežiūra yra dar vienas svarbus aspektas. Svarbu siekti glaudesnio bendradarbiavimo tarp atskirų institucijų, nes tai taip pat padėtų apsaugoti asmens duomenis. Aš taip pat e, rekomenduočiau įtraukti asmens duomenų sąrašus, kuriuose nebūtų skelbiama informacija susijusi su finansais arba sveikata. Ir taip pat e, raginčiau pranešėjų organizuoti šešėlinių pranešėjų susitikimą prieš baigiant diskusijas šiais klausimais. Ponas Rodė, ačiū, dėkuoju visiems už pastabas ir ko gero galiu apsiriboti keletų pagrindinių pastabų. Aiškumas, techninis patobulinimas, šie svarbus aspektai, esu tikras, kad galime kartu dirbti šiuose srityse ir tikrai mielai sutikčiau su to, kad būtų organizuota šešėlinių pranešėjų susitikimas, kaip įmanoma greičiau, nors e, atsižvelginti dabartinį darbo grafiką, tai būtų sunku galbūt padaryti, vis dėlto pasistengsiu jį surenkti. O kalbant apie techninį patobulinimą, sutinku, kad jo reikia siekti ir, aišku, visi galim pasakyti komisijai, kad mums e, tikrai tinka jų pateiktas pasiūlymas. Kai atliksime tą aiškinimo ir techninio patikslinimo procedūras ar visi su tuo susiję pasiūlymai turėtų atsispindėti e, mūsų pranešime. Ačiū, panas Rodė. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. 11.15 yra numatyta diskusija su ponu Wainwright, Europolo direktoriumi, bei ponu De Kerhoff, kovos su terorizmu koordinatoriumi. Tai mes turėsime palaukti šiek tiek. Tai reiškia, kad dabar turėsime trumpą kavos pertraukėlę ir pratesime posėdį 11.15. Well, after our... Uh... Kągi po pertraukos. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas, jau paskutinis šios dienos punktas yra diskusija su Europolo direktoriumi Robu Wainwrightu ir ES kovos su terorizmu koordinatoriumi Žilde Kerhoff sveikinuosi su mūsų gerbiamais svečiais. Ir norėčiau pirmiausia suteikti žodį jiems. Pirmiausia, ponui Wainwright, kuris Libė komitetui pristatys ataskaitą dėl kovos su terorizmu. Po to žodis kovos su terorizmu koordinatoriui, o vėliau vyks diskusija. Taigi, ponas Vainiuojit, jeigu esate pasirengęs, prašom. Ačiū pirmininkė, kolegos, komiteto nariai. Atsiprašau už tai, kad e, šiek tiek pavėlavau. Nelabai sekėsi, užstrigau kamštyje keliaudamas čia. Šiandien norėčiau pristatyti 2013 metų tendencijų ataskaita dėl terorizmo grėsmių ES. Ši ataskaita yra paskelbta ar bus paskelbta šiandien po šios pristatymo Libė komitete. Ši ataskaita bus paskelbta praėjus vos savaitėjai nuo įvykių Bostone. Tai šitie įvykiai parodė, kad ir JAV, ir Europoje yra panašių grėsmių, kol kas galbūt per anksti pasakyti, kokie tų grėsmių šaltiniai, tačiau akivaizdu, kad mes turime bendrų grėsmių ir mūsų 2013 ataskaita rodo, kad e, Europos Sąjungoje buvo areštuoti kai kurie asmenys, kurie yra įtariami kaip teroristai gyvenantis ES valstybėse narėse. Ir mm, po praeito savaitės įvykių pasiūliau FTB ES ir Europolo pagalbą tyrimo procese. Koks yra šios dienos mūsų diskusijų kontekstas? 2012-aisiais ES įvyko du išpoliai oro uoste Bulgarijoje ir prisimenate, kad Prancūzijoje mm, įvyko šaudimas, e, vienu užpoliko, vienas užpolikas nužudė 40 žmonių. Belgijoje, Prancūzijoje ir Šiaurės Airijoje taip pat buvo įvykdyti teroro išpoliai 2012 metais. Ir šiuo požiūriu padėtis skiriasi nuo kitų metų tuo, kad, nuo ankstesnių metų tuo, kad terorizmo išpolių skaičius išaugo. Ir Iki praeitų metų buvo kita tendencija, mažėjo teroristinių išpolių skaičius. Ir dabar ta tendencija keičiasi. Taigi galime konstatuoti, kad ES tebėra reali teroro grėsmė. Ir tai stebime ir ES, ir už ES ribų kitose pasaulio šalyse užpuolami ES piliečiai. Ir dabar rizika daugiausia kelia pavieniai teroristai arba nedidelės jų grupės, o ne didelės terorizmo organizacijos. Teroristiniai išpoliai yra labai įvairūs ir jų priežastys yra įvairūs, tarp jų religija ar nacionaliniai, nacionalinės tapatybės elementai. Religiniai išpoliai yra susijęs su pokyčiais kitose pasaulio šalise ir ši tendencija buvo itin ryški 2012 metais, kada ES radikalių pažiūrų besilaikantis piliečiai keliavo į kitas pasaulio šalis, ypač Siriją, kad prisijungtų prie teroristinės veiklos. Ir ES yra e, didelė grėsmė, kad šie asmenys grįž vėliau į ES ir įvykdys išpolius. Čia skaidrėje ir kopijose dokumento, kurias jūs turite, yra praeitų metų skaičiai. Taigi iš viso 219 išpolių septyniose valstybėse narėse. 26 procentais išaugo išpolių skaičius palyginti su ankstesniais metais ir daugiausia šių išpolių yra Prancūzijoje ir Ispanijoje. Viso šiuose išpoliuose žuvo 17 asmenų ir tarp jų 7 žuvo Bulgarijoje ir 37 buvo sužus, sužeisti, kada sprogo bomba paslėpta kuprinėje. Šis išpolis įvyko netoli oro uosto. Ir Bulgarijos tyrimo institucijos sulaukė Europolo paramos ir buvo nustatyti ryšiai su Hezbollah, nors konkrečiai neįvardinti asmenys atsakingi už šį išpolį. Iš viso suimti 527 asmenys susijęs su teroro išpoliais. Tai yra 15 procentų išaugimas palyginti su ankstesniais metais, daugiausia yra Prancūzijoje, Airijoje, Niderlanduose ir Junktinėje karalystėje gyvenantis asmenys. Ir vidutinis įtariamųjų amžius 2010-aisiais buvo 33, praeitais metais vidurkis amžiaus buvo 28, taigi matome tendenciją amžiaus mažėjimo e, suimtų asmenų iš skirtingų teroristinių organizacijų skaičiai taip pat keitėsi 149 devynios teismo bylos buvo išnagrinėtos 13 valstybių narių. Šiuose bylose jų, nag, jų nagrinėjime buvo apklausta 400 asmenų. Dėl pačių išpolių, kaip ir ankstesniais metais, daugelis e, tų išpolių gali būti priskirti separatistams. 46 tokie išpoliai e, buvo Ispanijoje e, ir 121 Prancūzijoje. 18 išpolių įvykdė anarchistų ir kairiųjų pažiūrų organizacijos Graikijoje, Ispanijoje ir Italijoje, tačiau šių išpolių skaičius palyginti su ankstesniais metais sumažėjo. Vėlgi daugiausiai suimtų teroristų yra mm, separatistai, iš viso 257. Ir tas skaičius palyginti išlieka toks pat stabilus, lyginant su kitais metais. Terorizmo išpoliai dėl religinių priežasčių, jų skaičius išaugo maždaug trečdaliu. 2012 tokių išpolių buvo 159, praeitais metais 122. Prancūzijoje tie skaičiai išaugo dvigubai palyginus su 2012 metais, kalbant apie kairiųjų pažiūrų ir anarchistų teroristus. Jų buvo suimta 24 keturiose valstybėse narėse. Ir kalbant apie suimtus teroristus, matome, kad yra tam tikros e, tendencijos. Taip pat matome, kad e, tie išpoliai yra susiję su kitokia nusikalstama veikla, pavyzdžiui, sukčiavimas socialinių išmokų E, srityje ir panašiai. Įkaitų grobimas ne ES šalise yra dar viena svarbi ir dažnai naudojama teroristų taktika. Turto reikalavimas e, ar lėšų prievartavimas taip pat yra vykdomas, naudojamasi taip pat mokesčių sukčiavimu ir kaupiamos tokiu būdu lėšos teroristų mokymams. Kai dėl sprogmenų teroristai vis dažniau naudoja šaudomosius ginklus ir mažiau naudojami savadarbiai sprogmenys. Tai galbūt yra susiję ir su kovos su terorizmu institucijų veikla. Vis dėlto sprogmenys ir cheminės medžiagos savadarbių sprogmenų gamybai vis dar yra randamos ir praeitais metais jų buvo rasta per kelias vykdytas organizacijas, pavyzdžiui, Lenkijoje ir Ispanijoje. Ispanija buvo e, e, rasta ir konfiskuota 150 kg sprogmenų gamybai panaudotų e, medžiagų ir taigi tokių medžiagų prieinamumas vis dar išlieka viena rimtų grėsmių ES saugumui. Kalbant apie ryšių palaikymą tarp teroristų, žinome, kad internetas tampa vis dažniau naudojimų šaltinių ir teroristams, ir ekstremistų organizacijoms. Tai yra pagrindinė komunikacijos platforma, kuri leidžia teroristų organizacijoms susisiekti su uh, bendraminčiais ir taip pat spartus socialinių tinklų e, vystimasis taip pat leidžia teroristų organizacijoms pasiekti bendraminčius asmenys. Taip pat yra internetinių programišių išpolių Jų buvo 2012 metais ir tokių išpolių metu kompiuterio ekranuose atsiranda žinutės reklamuojančios teroristinių organizacijų veiklą. Mohamed Mera atliko ar įvykdė išpolį Tulūzoje, kurio metu žuvo trys asmenys. Tai asmuo, kuris gavo kuris buvo apmokytas e, Afganistane ir Pakistane. Ir, kaip sakiau, praeitais metais ES buvo suimta nemažai asmenų, kurie buvo apmokyti ir ES. Ir vykdant teisės saugos operacijas, pavyzdžiui, praeitais metais buvo nustatyta ir surasta e, nusikalstama grupuotė, kuri planavo išpolį. Tai grupuotė susibūrusi Paryžiuje ir jos komunikacijos priemonė buvo internetas. Taip pat akivaizdu, kad iš Afganistano ir Pakistano daug teroristų pasiekė ES. 2012 metais Sirija taip pat e, buvo ta šalis, e, į kurią dažnai keliavo ES asmenys iš Belgijos, Prancūzijos, Junktinės karalystės ir Niderlandų. Niderlandų Ir Suomijos teisėsaugos institucijos taip pat nustatė nemažai asmenų savo šalise, kurie ketino keliauti į Siriją. Žinome, kad e, tokie asmenys įgyja žinių ir įgūdžių, kuriuos vėliau gali panaudoti vykdydami teroro išpolius ES. Tačiau Europolo duomenimis kol kas nėra jokių planuojamų išpolių prieš ES ar ES valstybėse narėse. Na ir e, Šiaurės Airijoje būtent teroristų disidentų grupės e, e, išlieka didžiausia grėsmė. Pavyzdžiui, praeitais metais žuvo policijos pareigūnų. Tokiuose išpoliuose ir 2012 e, metais taip pat e, buvo suimta nemažai teroristų Italijoje ir praeitais metais nusikalstamos grupuotės e, nušovė vieną brandolinės energetikos įmonės direktorių, naudojamasi sprogmenimis, e, šaunamaisiais ginklais ir iš tikrųjų tokie išpoliai ir jų grėsmė intensyvėja. Kalbant apie dešiniųjų pažiūrų ekstremizmą, pavyzdžiui, Breiviko išpolis Norvegijoje ir kitose šalise, valstybės narės sustiprino dešiniųjų pažiūrų ekstremistų stebėseną ir uh, buvo imtasi nemažai, buvo įvykdyta nemažai policijos operacijų. 2012 metais buvo uždaryta nemažai internetinių forumų, e, įskaitant keletą vokiečių kalba mm, egzistavusių puslapių. Taip pat e, renkama informacija apie Italijos neonacijų tinklalapį buvo pateikti vienai nusikalstamai organizacijai, kurstant neapykantą tokiuose tinklalapiuose. Pastaraisiais metais um, intensyvėja ir pavojingi veiksmai gyvų, ekstremalių gyvūnų teisų apsaugos organizacijų ir aplinkosaugos organizacijų, jos taip pat dažnai renkasi smurtinius veiksmus, gindamos savo pažiūras. E, na ir išnagrinėję visas tendencijas mes konstatuojame ataskaitoje, kad terorizmo grėsmės ES išlieka didelės, kad e, ekstremistų grupės turi šaltinių apsirūpinti šaunamaisiais ginklais. Ir kad šios terorizmo grėsmių tendencijos yra susijusios ir su dabartinė sudėtinga ekonominė padėtimi. Uh, nors galime konstatuoti, kad teroristinių veiksmų skaičius e, nelabai reikšmingai padidėjo nu, palyginus su 2008 metais. Šiaurės Afrikos šalis e, taip pat yra grėsmės šaltinis, padaugėjo žmonių grobimo atveju šiame regione ir konkrečiai Malyje. Kaip sakiau, konfliktas Sirijoje taip pat e, traukia ES ekstremalių pažiūrų piliečius. Jų praeitais metais e, vyko į Siriją labai daug. Europolas ir toliau aktyviai siekia teikti pagalbą valstybių narių valdžios institucijoms, kovojant su terorizmu ir teroro išpoliu grėsmėmis. Mes teikiame operatyvinę pagalbą, kai tai įmanoma. ir mums dažnai tenka pagrindinis vaidmuo tyriant e, konkrečius išpolius, pavyzdžiui, praeitų metų išpolį Bulgarijos oro uoste. Mes e, teikiame pagalbą, suteikėme galimybę Bulgarijos valdžios institucijoms pasinaudoti mūsų duomenų bazę, taip pat teikėme kitokią pagalbą Pavyzdžiui, mes padėjome išnagrinėti išpolio vietą ir padėjome nustatyti, kad e, sprogmo buvo susprogdintas e, naudojantis radio įrangą. Ir taip pat e, mes turime pajėgumų nustatyti padirbtus pinigų valiutos ir padirbtų dokumentų gaminimo įrangą. Taigi ir tuo atveju mes padėjome nustatyti ryšį tarp tokių padirbtų dokumentų ir nusikaltelių, kurie įvykdė konkretų išpolį. Mes taip pat dalėmės savo žvalgybinė informacija dėl išpolių. Taip pat e, organizuojame mokymus e, skirtus sprogmenų neutralizavimui, taip pat e, padedame vertinti, atlikti strateginį vertinimą susijusi su terorizmo grėsmėmis. Na ir mes dirbame su valstybėmis narėmis, siekdami nustatyti, kokios yra tendencijos, kalbant apie ekstremalių pažiūrų asmenys vykstančius Europos Sąjung, iš ES į Siriją ir kitas šalis. Ačiū. Dabar iš karto žodis e, ponui Dekirkov. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Tiesiog e, įvertinsiu, kaip, e, kaip aš vertinu tiesiog grėsmes atsižvelgdamas iš tai šitą. Uh, šitą ataskaitą ir į tarybos išvadas šioje srityje. Kaip e, Robas sakė, tai kalbama apie vėlgi su ES ir ne su ES susijusius teroro veiksmus. paminėtina, paminėtinos e, teroristų organizacijos prieš daugiau negu vienerius metus Breiviko išpolis, bet tai daugiau dešiniųjų pažiūrų e, sparno būtent atvejais. Dar paminėsiu, dar paminėtina PKK organizacija, ji tebe veikia Turkijoje. Labai svarbu tą organizaciją įtraukti į ES teroro organizacijų sąrašą. Labai svarbu ir toliau persekioti šios organizacijos narius Europoje, nes tai padeda visam procesui Turkijoje. Žinot, kad Turkijos ministras pirmininkas Očelenas pradėjo taikos vadinamą procesą su PKK organizacija, tad visą tai paremė šitą procesą. Robas paminėjo tyrimą po išpolių Burgo, Burgoso mieste. Mes, aišku, turėsim labai, įvairi, labai e, tiesiog įvertinti, kaip, kaip renkami pinigai Europos Sąjungoje ir tais pinigais prisidedama prie PKK organizacijos e, veikimo. Na, o šiaip jau svarbiausias dėmesys krypsta į Al-Qaidą vis dėlto. Tad dabar jau šioji organizacija m, mm, tikrai gerokai buvo sumenkinta, sumenkinta, buvo suduotas smūgis Pakistane ir dabar e, tinklas jos jau labiau išskydęs, toks išsiskaldęs O iš tikrųjų mm, taip veik, veikiama trim kryptim. Pirmiausia, galima sakyti, kad daugėja šios organizacijos tam tikrų franšizių savotiškų, taip galima pavadinti, visame pasaulyje. Tad galima tada daryti išvadą, kad tinklas vienoks ar kitoks tebėra, tą aptarinėja ekspertai yra tam tikrų grupių, kurio, kurie veikia vietos, regioninių lygių, tačiau taip, tai yra Al-Qaido, Al-Qaidos e, tiesiog darbo atvarkė Irake, Alžyre veikia. Jemene e, yra lastelė tokia Alkaidos, e, kūrybinga, kūrybiška, kadangi jie tikrai panaudoja kūrybiškai sprogmenis ir kartu jiems pavyksta sutelkti pavienius e, kovotojus. Dar kita grupuotė, kuri pasireiškia sausio mėnesį ir tai yra, galima sakyti, Al-Qaidos veiklos nukreipimo į Afriką e, savotiškas pavyzdys. Šabab Somalija, Bokagap e, Alžyre, paminėtinos grupuotės po jų iš, išpolių. Paskutinį kartą Nigerijoje žuvo 100, 180 žmonių. Dabar glaudėja ryšiai tarp terorizmo ir narkotikų Čia, aišku, nesileisiu į, į tokias teorinės diskusijas e, šiuo klausimu, tačiau vis dėlto tas, e, tas ryšys turi didelį poveikį ir tai paaiškina, kodėl Malis taip greitai pasidavė sužlugo. Šabab organizacija, Robas paminėjo. <laughs> taip, tą paminėjo reiškinį, kada nemažai europiečių tiesiog radikalizuojami ES, bet kartu Šiaurės Afrikoje ir jie vyksta į tas karštasias e, vietas, tai į Somalį, kartu dabar Sirija iškilo kaip e, tokia valstybė, į kurią vyksta. Mes neturim tikslių skaičių, tačiau iš tų skaičių, kuriuos gaudam iš valstybių narių, tai galima kalbėti apie šimtus tokių jaunuolių. O dar e, turint galvoje tokius, kurie išvyksta iš Balkanų šalių, Šiaurės Afrikos, tai turėsim tūkstančius. Nebūtinai jie e, radikali, suradikalizuoti, bet jie vis dėlto e, vyksta į karo, karo apimtas vietas, jie radikalizuojasi. Trečia, e, trečia tendencija, ir tai yra tikrai košmaras saugumo tarnyboms, tai yra pavieniai, vienišiai asmenys, kurie šiaip jau tiesiog įkvėpimo gauna iš žiniasklaidos, iš interneto. Ir yra keletas veiksnių, dėl kurių būtent ta grėsmė gali padidėti. Paminėsiu labai trumpai vis dar e, daug yra tokių nepavykusių valstybių, kuriuose, kurios e, tikrai nesugeba kovoti su terorizmu ir būtent ten, ten ugdomi e, džihadistai ir panašus kovotojai, pavieniai kovotojai. Tad tokių, tokių valstybių yra nemažai. Antai Afganistanas kelia klausimą. Pakistanas, Tadžikistanas, Uzbekistanas paminėtinas. Kai viskas prasidėjo nuo arabų pavasario, tai pasirodė įvairiausių prieštaringų pranešimų interneto svetainėse buvo, buvo kalbama apie tai, kad reikėtų įtvirtinti žmogaus teisės ir kitus dalykus. Tačiau, kita vertus, po arabų revoliucijos buvo paleistos e, saugumo tarnybos ir naujų struktūrų neatsirado. Todėl tose šalyse kur kas e, lengviau dabar džihadistams išvykti iš tų lūšnynų Kasablankos ir persikelti į Siriją ir ten kovoti. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas. Uh sakykime, kai tam, kad tinkamai tos Šiaurės Afrikos valstybės kovotų su korupcija, pagyvintų ūkį, sukurtų darbo vietų, tam reikia laiko. O per tą laiką, aišku, kyla ypač jaunų žmonių nusivylimo ir tuo pasinaudoja įvairios salafistų, kitų radikaliojo isla, islamo grupuočių pam, paminėtini pavyzdžiai, kaip iš Maroko antai jaunų, jaunų žmonių vyko į e, Jemeną ir dabar e, vėlgi suditų tam tikros grupuotės, jos irgi gali, šiaip jau gali irgi skatinti jaunimą imtis radikalių veiksmų. O kaip Robas padarė išvadą, kad bendros ekonominės sąlygos ES šiaip jau nėra priežastis tiesiog skatinti terorist, tai yra, teroristinės nuotaikas, bet uh, Bet kita vertus vėlgi paminėtinas interneto e, vaidmuo, e, turiu galvoje sprogmenų gamybą, cheminių prekursorių gamybą. Tad mano e, vertinimu ES kovos su terorizmu strategija vis dar aktuali, jos kol kas nereikia atnaujinti, tačiau svarbu įgyvendinti nuolat stabiliai, darniai šią strategiją, visus jos kompetentus tiesiog visus komponentus pre, - prevencija, nuostatų įgyvendinimas, kartu įvertinant terori, grėsmų vidaus ir išorės komponentus. Tad tą mes darėm, kai mes padarėm išvadas dėl Sahelio regionų krizės. Tiesiog sukaupėm, sutelkėm visas ES struktūras vienam bendram tikslui ir tą progą kovo 7-ąją vidaus ir bendrųjų reikalų taryboje vyko labai įdomios diskusijos. Ten buvo įvertinta, ką būtų galima daug, padaryti daugiau Sahelio regione, tam, kad būtų galima sukaupti visus išteklius, kuriuos mes turim E, kad kovotume su narkotikų priekyba, terorizmu, kad, skleistų, kad stiprintume saugumą ir tai darytume darniau, integruočiau. Na, o dabar ką tai duotų ES vidaus saugumui, kad reikėtų kartu neužim, neužmiršti svarbiausių infrastruktūrų, prevencijos veiksmų, aviacijos saugumo E, žmonių grobimų už išpirkas. Vienas tų diskusijų aspektas - tai užsienio tie kovotojai buvo svarstoma, kaip būtų galima spręsti šią problemą, kaip su, suvaržyti, tai yra valdyti tuos jaunų europiečių srautus vykstančius į Siriją, kokių prevencijos veiksmų reikia imtis šis reiškinys yra sudėtingas. E, yra antai jaunimo nebūtinai radikalizuoto, jie turi romantiškų minčių, e, jų skatinami vyksta ten e, kovoti ir yra kita vertus jau suradikalėjusių asmenų, tokių karštų džihadistų, kurie pasirengia kovoti bet kokią kainą. Tad mes turime vairiausių pajėgumų Europole, žvalgybos e, kartu grup, pajėgas turim komisijoje tam tikrų struktūrų. Tad mes visą tai turėtume sutelkti, kad e, tikrai mm, užkirstume kelią tokiems asmenims vykti, kad sudarytume e, jiems sąlygą sugrįžti. Bet kita vertus tai sudėtingas dalykas Aišku, galima e, pasvarstyti, ar represyvinio pobūdžio veiksmai pasiteisintų, ar reikėtų imtis tam tikrų teisėkuros veiksmų. Aš nežinau, ar 27 e, valstybės narės tą galėtų padaryti, bet prieš teroristo, teroristo Mohamedo Miros išpolį Tulūzoje Tai vėlgi buvo svarstomas e, Prancūzijos įstatymo tiesiog teisės akto pasiūlymas įvertintas ir buvo pasvarstyta, ar nereikėtų antrą kartą e, peržiūrėti, pakeisti pamatinio sprendimo, dabar jis pasidarys direktyva. Ir tiesiog e, buvo svarstoma, kaip būtų galima spręsti šią, įdo, šią svarbę problemą, ar baudžiamosiomis, ar administracinėmis priemonėmis kitas iššūkis, išbandymas, kaip būtų galima sutelkti žvalgybos tarnybų surinktus duomenis apie mm, e, radikalių asmenų kelionių maršrutus. Vakar apie tai buvo kalbama. Tiesiog tik pakartosiu, kad mes esam įsitikinę, kad nauji uh, keleivių duomenų įrašų nauja sistema iš tikrųjų duotų pridėtinę vertę kovojant su terorizmu, tiesiog kartu užkertant kelią jaunų žmonių vykimui į vairias pasaulio vietas, kad jie būtų toliau mokomi terorizmo tikslu. Dar vienas dalykas, ko dar reikia imtis trečiųjų šalių atžvilgių, turiu galvoje tranzito šalius, šalis kaip Turkija, kartu ir kitas, kad turėtume imtis veiksmų ir jų atžvilgių. Tad dabar baigiu. Ačiū, ponė Dekirkhope. Šeši kolegos nori pasisakyti. Kirkhop, Lomero Ropės, Matijo, Intveld, McIntyre ir Brons. Taigi pradedame diskusijas. Po to suteiksime vėl žodį prelegentams. Ponas Kirkhopas pirmasis. Ačiū. Norėčiau pasveikinti poną Beinrait ir poną Kirkhopę dėl pateikto šiandien mums informacijos, nes jie buvo labai iški ir naudinga. Taip pat norėčiau pasveikinti Europolą, parengus puikią ataskaitą. Aš manau, tai pavyzdys, rodantis, kaip reikia nuosekliai glaustai, pateikiant visą informaciją, pateikti ataskaitą, tą informaciją, kurią mes, kurią mes norime matyti, gražiai, patraukliai ir panašiai. Taigi ačiū už, už tą ataskaitą. Aš ketinau pasakyti apie keliaivių duomenų įrašus. Kaip žinote, aš esu pranešėjęs šiuo klausimu, tačiau išklausęs paskutinės pastabas, aš, man atrodo, susilaikysiu nuo tų pastabų. Pažiūrėsime, kaip toliau bus. Žinote, kad aš pasisakau ne vien tik tai už pranešimą, bet už visą šią sritį, kuri aš manau, labai svarbi ir mums reikia surasti galimybių keistis informaciją, informaciją, kuri yra saugoma. Norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Ponas Veinraitas nekartą savo pasakymę minėjo namuose už, išugdytus teroristus. Mane visuomet tas terminas žavėjo, nes po to šiek tiek pakoregavo terminą ir pasakė, tai yra teroristai, kurie yra gimę konkrečioje šalyje. Ir e, tokie yra laikomi namuose išugdytais e, teroristais, kurie padarė nusikaltimą ten. Bet kiek platus yra tas apibrėžimas, nes dažnai žmonės e, gimsta vienoje šalyje, po to išvyksta ir išmoksta terorizmo įgūdžių kitur. Taigi kiek Europolo vertinimų į tą terminą įeina ir kiti dalykai, nes tas žmogus, kuris išaudytas yra namuose, yra susiję ir su įranga, įgūdžiais ir finansais. Visą tai jis gauna namuose. Ir jeigu tai yra tiesa, išsivyščiusiose vakarų šalyse. Taigi, ačiū. E, mano toks būtų pagrindinis klausimas. Ačiū ponui Kirko, ponė Romero Lopes. Ačiū, pirmininkė. už pateiktą informaciją. 2012 metų panorama ataskaita nereiškia, kad lyg organizuotas nusikalstumumas smarkiai išaugęs. Jūs aiškiai pasakėte, kad organizuotas nusikalstamumas dabar jau yra virtęs tokiu e, dažnai pasitaiko atveju, kai tokie pavieniai asmenys atlieka nusikaltimus. Nors, aišku, yra ir stambių organizuotų struktūrų, bet tos struktūros dažnai skyla į brand, bra, branduolius ir ten yra keli žmonės, ar naudodamėsi keliais, keliomis priemonėmis gali pasiekti labai didžiulių rezultatų. Pavyzdžiui, Austrijoje irgi buvo kalbama, kad nebuvo organizuoto tinklo susijusio su išpoliu. Taigi atrodytų, kad gali lyg ir labiau sukontroliuoti organizuotą nusikalstamumą, bet jis tampo lankstesnis, spontaniškesnis ir nebūtinai susijęs su didelė organizacija ir tokiu atveju dar sudėtingiau susitvarkyti su tokiais nusikaltėliais. Galbūt reikia visai kitokios strategijos, gal tai susijęs su ginklų priekyba, narkotikų priekyba, kaip tarkim Malija. Taip yra. Bet nežinau, ar tai įmanoma Europoje. Tai, pavyzdžiui, kas nutiko Madride, kur buvo ir narkotikai, nusikaltimai, ir terorizmas, ir viskas buvo tarpusavyje susiję. Įsivaizduoju, kad tas įmanoma ir kitose šalyse, bet kaip jūs sakėte, pastaraisiais metais to Europos teritorijoje nebuvo pastebėta. Tačiau galėjo taip nutikti. Taigi, mano manimu, reikalinga nauja strategija Europoje. Kokia ji galėtų būti, aš nežinau, ir tai turėtų būti ir informacinių tarnybų darbas, bandant įsiskverbti į tokius, tokias struktūras, kurios generuoja tokią, tokį terorizmą. Iš tiesų sudėtinga įsiskverbti, įsiskverbti į tas struktūrėlės. Daugelis valstybių narių irgi susiduria su neapykantos nusikaltimų e, tipologija, tai yra ir nepykantą pateisinantis nusikaltimai. Ir jauni žmonės tarsi yra įtraukiami į tokius teroristinius veik, veikas e, te, nepykantos pagrindų. Taigi tai yra susijęs su atitinkama kultūra ir kol mes su ta bendra kultūra nesusidorosime, kažin ar galėsime užkirsti kelią tokio, tokiems teroristiniams išpoliams. Taigi galbūt mums reikia spręsti tas bendras aplinkos problemas, tipologinės problemas, e, neapykantos puoselėjimo kultūrą. Policija, kovos su terorizmu pajėgos, e, ką daro jie? Savo veiksmuose jie turi atsižvelgti į tai ir bandyti kažkaip įsiskverbti į tą, į tą kultūrą, kuri puoselėja neapykantą ir sukelia terorizmą. Taigi, galbūt reiktų geriau ir suderinti teisės aktus, kur kalbama apie tokį ne, kovą su neapykantos puoselėjimu. E, neapykantos nusik... Neapykantos apraiškos kaip ir nėra nusikaltimas Europoje, o gal tai turėtų būti nusikal, nusikaltimas. Taigi reikalinga derinti veiksmus Europolui ir Eurojust organizacijai. Aš žinau, kad sudėtinga tą padaryti, nes informacinės tarnybos turi daug darbo ir taip, ir galbūt ne tik Europoje reiktų tą daryti, bet ir tarptautiniu mastu jeigu tarnybos ir vyriausybės tarpusvėje nebendraus, bus labai sunku pasiekti pažangos. Tačiau informacija, kovojant su tokiu terorizmu, ypatingai tokių nedidelių branduolėlių terorizmų, tokių nedidelių ar pavienių asmenų nusikaltimų. Tai yra kaip ir naujo pobūdžio e, nusikaltimas na, internetas nėra reglamentuojamas tarptautiniu mastu. Nėra jokių įstatymų, kuriais galėtumėme pasinaudoti ir kovoti su neapykantos kurstimu. Taigi tie dalykai plinta ir galbūt yra kokių tai būdų, kaip tam galėtumėme užkirsti kelią. Ir kokių reiktų galbūt teisės aktų, kad galėtumėme stebėti ir įsiskverbti į tokią aplinką, kad laiku galėtumėme uh, išvelgti konkrečią riziką. Taigi reikalingas mechanizmas ir Šiaurės Afrikai, mano manimu. Ir nenuse, nenusisekusių, žlugusių valstybių atveju, kaip jūs ir sakėte, čia irgi reikalingas kažkoks bendradarbiavimas. Galbūt, na, apskritai bendradarbiavimas yra vienintelis būdas kažko pasiekti. Galbūt galėtumėte plačiau papasakoti apie priežastis susijusias su išpoliais Prancūzijoje. Aš, pažiūrėjau, tiksliai ir net nežinojau, su kuo tai buvo susiję, su, su kuo buvo susiję tie išpoliai. Ačiū, ponė Matija. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Veinraitą, atlikus puikią studiją. Na, kaip visuomet, ji yra nuostabi. Turiu keletą klausimų. Jūs kalbėjote apie sprogmenų pirmtakus. Jūs teigiate, kad jie yra naudojami išpolių metu. Žinau, kad jau yra naujas reglamentas, kuris pradės galioti. Ir jis nėra visiškai tobulas, atsižvelgiant į tai, kad kai kurios valstybės narės paprašė išlygų. Ir matyt, mums reiks kažką daugiau padaryti šioje srityje, taip pat kalbėti, kad ginklų priekyba irgi yra susijusi su teroristų išpoliais. E, antradienį Krim komitete kartu su Europolu ir Europos komisija bei Europos e, ginklų gamintojų profsąjunga buvo surengti bendri klausimai ir uh, Panašu, kad Europolas neturi daug duomenų apie priekybą ginklais ES ir dėl to apmaudu. Ir norėčiau sužinoti, ar tiesa, galbūt ponas Dekerkhove galėtų čia mums irgi padėti, ar valstybės narės jums negalėtų pateikti daugiau duomenų, nes tie skaičiai, kuriuos turime, dėja yra nepakankami ir valstybės narės nepateikė pakankamai duomenų. Pavyzdžiui, Prancūzijos pateikti duomenys yra labai pra, prasti ir ne, ne, nepilni. Ir norėčiau žinoti, apie kokius ginklus eina kalba. Ar kalašnikovai, kurie iš Balkanų regiono atkeliauja. Ir taip pat kiti ginklai, kurie, pavyzdžiui, yra šešėlinėje juodoje rinkoje įsigijami ir panašiai. 2015 metais bus pakeista ginklų direktyva, kur bus kalbama apie teisėtus ginklų savininkus, medžiotojus, sportininkus, atletus ir panašiai. Ir galbūt būtų galima kažkaip imtis čia veiksmų ir geriau apsaugoti ES nepakenkiant tiems teisėtams savininkams, bet atsižvelgiant ir į atsakomybę. Žinau, kad Prancūzija e, ką tik perkelė sportinių šaulių direktyvą, sportinio šaudimo direktyvą ir tiesiog bandoma e, apsaugoti tuos legalius šaunamų ginklų savininkus. Tačiau kalba eina ir apie ginklų priekybą, kuri tarnauja terorizmo tikslui ir e, reikia kažkaip apsaugoti teisėtus savininkus, bet kovoti su neteisėta ginklų priekyba. Ir aš manau, kad per dviejus, trejus metus jūs galėtumėte pareikalauti, kad valstybės narės jums pateiktų pakankamai informacijos, nes tikrai trūksta duomenų iš valstybių narių šioje srityje. Taip pat ta studija, kurią pristatėte. Matome, kad terorizmo srityje išaugo kibernetinių nusikaltimų skaičius. Tai yra labai pavojinga ir, ir pavyzdžiui, pedofilija, kalbant apie kibernetinius nusikaltimus, irgi yra labai aktuali tema. Ir ką būtų galima padaryti, kad būtų galima su to kovoti. Aš suprantu, kad tai, tai yra tas rytis, kuri labiausiai paveikia jaunus žmonės ir tai yra pažydžiamiausia žmonių grupė. Tai yra dar nesubrendę žmonės, kurie įtraukiami ekstremistų, islamo ekstremistų at, e, grupė, grupuotės ir panašiai. Tai ką būtų galima padaryti, kovojant su kibernetiniu nusikaltimu, galbūt geresnė priežiūra būtų galima atlikti, galbūt stebėti daugiau tos įtartinas, neaiškias organizacijas. Taigi, e, Pone Kerkovai, ką būtų galima padaryti, kad rezultatai būtų geresnė. Taip pat ponas Dekerkovė kalbėjo apie keliaivių duomenų įrašus ir mes irgi labai apgailestaujame dėl balsavimų, kurie įvyko vakar ir buvo atmestas šis pasiūlymas. Iš tiesų, jeigu valstybės narės turi savo sistemas. Mes bandėme jas suderinti, bet vakar dėl visiškai neaiškių priežasčių, aš turiu pripažinti, mes nelabai supratome, kodėl buvo atmestas šis pasiūlymas, nes kalba eina apie piliečių saugumą, tai yra pagrindinė, pirminė piliečių teisė, teisė į saugumą. Ir dėja, mes bent na, kuriam laikui sustabdėme tuos darbus. Na, pažiūrėsime, ką galime padaryti laukiant. Pirmajame posėdėje bus galiausiai priimtas sprendimas, ar, ar toliau svarstyti tą pranešimą ir neštikiuosi, kad e, sprendimas plenarinėme posėdėje bus palankus. Taigi mes norime ES sukurti keliaivių duomenų įrašų sistemą, kuri tikrai galėtų užtikrinti didesnį mūsų piliečių saugumą. Ačiū, ponia Intveld. Yes, you, chair, and... Ačiū pirmininkė. Ačiū poniai Wainwright ir poniai Kerhov. Uh, Pone Wainwright, ačiū už metinės ataskaitos pristatymą, jį tikrai labai naudinga, galbūt e, netiek svarbus patys konkretus skaičiai, bet tendencijos. Ir nors tikrai didelis aukų skaičius, mes e, turime suprasti, kad e, dabar ES ir JAV yra daug saugesnės, kalbant apie terorizmo grėsmės, nei kitos pasaulio šalis ir tai yra svarbu. Uh, Mano kolegė ką tik pasakė, kad jie apgailestauja dėl nesėkmingo balsavimo. Kas man daug skaudžiau atrodo yra tai, kad parlamente prieš metus buvo balsuota dėl mm, pranešimo, kuriame taryba ir komisija būtų prašomos įvertinti kovos su terorizmu strategijos veiks, veiksmingumą. Galbūt ponas Kerhov galėtų pateikti dabar tokią informaciją, nes e, per visus metus, kiek jūs dirbate jau šiuose pareigose, kiekvieną kartą atėjęs jūs mums sakote, mums reikia daugiau teisės aktų, vis daugiau ir daugiau. Aš noriu pamatyti, ar dabar galiojantis teisės aktai yra veiksmingai taikomi, nes kiekvienas terorizmo ištpolis, taip pat ir neseniai įvykę, rodo, tą patį dalyką. Užpolikai buvo jau žinomi žvalgybai. Bostono sprogdinimo atveju pasirodo, kad vienas žuvęs sprogdintojas buvo apklaustas FTB ir jis keliavo, taigi jie turėjo ir nemažai duomenų, iš keliaivių duomenų įrašų, taigi jeigu yra galima gauti visą šią informaciją, kodėl dar pasitaiko tokių atvejų, o jūs sakote mums, kad reikia daugiau teisės aktų. Galbūt reikėtų pasikalbėti su kolegomis Norvegijoje ir sužinoti, kaip jie reaguoja į, ar jie pakeitė savo teisės aktus dėl terorizmo išpolių. Toliau, Apibrieštis, apibrieštis visada taip pat sudėtingas klausimas. Kas yra teroristas? Jūs daug kalbate apie teroristus musulmonus, nors jūsų ataskaitos metai iš metų rodo, kad daugelis išpolių yra įvykdomi nacionalistų ar separatistų, ar kaip kitaip jas bevadintume. Ir nepaisant to, mes tarsi koncentruojamės tik į vieną terorizmo rūšį. Ir ponas Wainwright kalbėjo apie taupimo priemonės ir ekonominę krizę ir apie tai, kad ji nepadarė didelio poveikio ir kad nepadaugėjo dėl to kraštutinio smurto proveržių, taip pasakėte, jei neklystu. Tačiau aš galvoju, tie judėjimai, kurie tarsi demokratiškai išrinkti, kaip pavyzdžiui ta auksinė aušra, kurie atrodo tarsi demokratiškai išrinkti režimai imasi veiksmų tiesiogiai nukreiptų demokratijos e, sužlugdymui. Mano minėta, minėtas judėjimas iš tikrųjų imasi ekstremalių, kraštutinių, smurtinių veiksmų. Jūs taip pat kalbėjote apie jaunus žmonės e, vykstančius į Siriją. Galbūt jie ir nevykdys terorizmo išpolių ES teritorijoje, bet vis tiek ta tendencija yra susijusi su socialinė atskirtimi ES. Ir dar mane neramina tai, kad jauni europiečiai tampa terorizmo išpolių vykdytojais ir būtent jauni vyrai. Ir į tai reikia atsižvelgti. Didžioji dalis tų jaunų žmonių yra jauni vyrai, mažiau jaunų moterų. Ir vėlgi dėl to balsavimo, manau, kad tikrai daug kas nusivylęs dėl nepalankaus mums balsavimo, bet galbūt iš tikrųjų nereikia mums naujos direktyvos Dėl keliaivių duomenų įrašų jos gali pačios imtis savo iniciatyvų ir reikėtų tenktis užtikrinti tokiu būdu saugimą, saugumą. Pane Makintai, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Europolui už šio ryto pristatymą ir už puikiai parengtą ataskaitą. Mane itin domina ta dalis jūsų ataskaitoje, kur kalbama apie padidėjusi šaunamųjų ginklų naudojimą, kad jos vis dažniau naudoja terorizmo organizacijos. E, matėme iš tikrųjų, kad buvo pastarojų metų daug tokių įvykių, kai keliose valstybėse narėse buvo teroristų šaudimo atveju ir iš tikrųjų tas nelegalus, nelegali šaunamųjų ginklų gamyba ir priekyba yra visai Europai aktuolus klausimas. Ir todėl reikia imtis veiksmų ES lygmenių. Aš manau, kad mes turime turėti priemonės, procesus ir technologijas, kurios padėtų kovoti su tokie, tokio tipo nusikal, nusikaltimu nusikaltimais. Ir aš čia nekalbu konkrečiai apie Junktinę karalystę. Svarbu visoms valstybėms narėms bendradarbiauti ir dalytis gerąją praktiką, bet Junktinėje karalystėje taip suprantu, kad sumažėjo nusikaltimų mm, naudojant e, šaudmenis. Tai yra galbūt dėl to, kad e, Junktinė karalystė įsteigė balistinės inspe, balistinė inspekcija kaip institucija. Europolas taip pat užsima balistinę žvalgybą. Ir aš norėčiau paprašyti pono Wainwrighto um, pasakyti daugiau apie Europolo vaidmenį šioje srityje. Ačiū, ponas Brons. Pone Wainwrightai, Jūs sakėt, kad tokių potencialių teroristų skaičius nemažas buvo sulaikytas tokių, kurie vyko į arba iš Sirijos. Ar Europolas stebi kartu valstybių narių e, vyriausybės ar institucijas, kai tiesiog kartais e, sakoma, kad e, tai, tai, humanitarinės e, pagalbos e, priedanga iš tikrųjų finansuojamas terorizmas. Tad jeigu ar vis dėlto tiesiog ar galima atskirti tam tikros organizacijos uh, E, politinius tam tikrus, politinės tezes e, ir kita vertus e, religinio pobūdžio. Dabar JAV padarytas įstatymo tam tikras skirtumas vienos nuostatos, kai, kai iš tikrųjų padaromas teroras ar tiesiog yra grėsmė. Tad taip, dabar prisimenam šitą išpolį Prancūzijos e, mokykloje, kaip buvo panaudotas šaunamasis ginklas ir Breivigo išpolis. Klausimas, kaip e, iš tikrųjų tą būtų gali, tą būtų, tam būtų buvę galima užkirsti kelią. Man irgi kelia, mm, tai yra e, šiaip jau vėlgi savoka, homegrown terrorism, namuose išugdyti terorizmai tą savoką. Dabar nežinau, e, čia kalbant apie baskų terorizmus, e, kurie veikia kitur, nors gimė mm, baskų šalyje arba airijos, šiaurės airijos terorizmai. Tai kaip, kaip reikėtų vis dėlto tą savoką traktuoti? Labai ačiū. Iš tikrųjų, abu kalbėtojai pateikė vertingų minčių. Klausimas, klausimai mano iškilo išklausius štai šitų pasisakymų. Taip, areštuotų asmenų skaičius labai svarbu. Mano klausimas būtų toks. Jeigu į mane kreipiasi pilietis, klausia, migracijos srautai į Europą. Ar jie turi neigiamą poveikį? Ar jie kažkaip susiję vienaip ar kitaip su teroro grėsme? Tai suponuoja teroro grėsmę? Tokį klausimą norėčiau pateikti. Taip, aš dabar m, mm, e, tiesiog kreipiuosi į vertėjų žodžiu ir norėčiau maloniai paprašyti jūsų dar padirbėti maždaug 10 minučių, e, nors mes ir 10 vėliau pras, pradėjom m, mm, diskusijas, e, bet dabar kreipiuosi į kalbėtojus, kad tikrai laikytumėtės šitų 10 minučių laiko. Uh, Pone Vainraitai, ačiū už labai įdomius klausimus. Aš neatsakysiu, taupydamas laiką, e, e, atskirus e, klausimus, tačiau tiesiog bandysiu atsakymus sugrupuoti patemiui. Pirmiausia, apibri, dėl apibrieščių ponas Brons ir ponas Kerkovas pasakė, kad mes turėtume atidžiai, atsargiai elgtis su būtent savokomis, su apibrieštimis. Uh, E, tikrai turėtume atsargiau elgtis. Taip, aišku, suvoki, kas radi, kokie veiksniai radikalizuoja žmonės. Ir mes ataskaitoje kalbam apie tai, kiek e, konfliktai tokie kaip Sirija ar interneto vaidmuo irgi kažkaip paskatino šitas reiškinius. Na, o dabar E, tokie klausimai kaip socialinės anglaudos lygis ar nedarbo skaičiai prisideda prie terorizmo. Bet e, teisingai pasakė ponas Kerko, Dekerkov, kad e, grėsmės pasidaro vis tokios labiau išsklidusios, jos neaiškiai dabar jau nustatomos, nes dažnai būsimieji teroristai per, perkelia veiklą, tai yra pasiriamę internetu. Bet to buvo klausimas, kaip skirti mm, smurto įvairius, įvairias rūšis. Mes vartojam nacionalinės e, apibrieštis tiesiog ir pagal tai tada pagal tai mes vertinam, ar iš tikrųjų galima kalbėti apie teroro veiklą. Bet suprantu, kad reiškinys yra sudėtingas paminėjau interneto klausimą, jūs, jūsų irgi kai kurie kolegos pakartojo tą patį. Dabar jau keliarius metus Europolas atlieka interneto svetainių patikrinimo projektą. Mes tiesiog stebim tokias internetos svetaines, kuriuose vis daugėja radikalių, radikalios informacijos, kur tiesiog kurst, kurstoma. Ir tai iš tikrųjų yra tinkama priemonė valstybėms narėms tiesiog nustatyti galimus atvejus. Toliau, ką būtų galima padaryti, kovojant su nusikals, nusikaltimu, uh, kibernetinėje erdvėje buvo pasakyta minčių dėl galimų teisės aktų, kitų dalykų. Dar pasakysiu, kad e, mes turim projektą su JAV, jis daug žada tas projektas, tiksliau gali duoti daug naudos, būtent tiesiog įvertinant internetą kaip galima radikalizavimo tiesiog priemonę, uh, E, jaunimo JAV ir ar asmenų JAV ir, ir mūsų, mūsų vidaus asmenų radikalizavimo priemonė. Šaunamieji ginklai e, didėjanti problema, tačiau teisingai buvo pasakyta, mes neturim pakankamų duomenų iš valstybių narių, kiek e, norėtume turėti. Uh, nes kalbant apie rimtus nusikal, nusikaltimus, tai iš tikrųjų mes nepakankamai turim žvalgybos informacijos. Čia buvo pateiktas Makintero pavyzdys, gerosios praktikos e, tam tikra iniciatyva Jungtinėje karalystėje. Tad minčių yra ir yra jau uh, tam tikrų procesų pradėtų, bet mes tikrai norėtume kartu gauti geresnės informacijos iš valstybių narių. Dėl kitų dalykų paminėsiu vieną, ponas Bronsas tą pasakė, kaip galėtume užkirsti kelią. Čia teisingai buvo pasakyta, kad daugeliu atveju asmenys buvo žinomi, skirus burgos, burgos atvejį, kai Bulgarijos institucijos nežinojo tokių šio įvykio autorių. Bet kitais atvejais taip, tokie asmenys buvo žinomi, jie buvo tiesiog stebimi. Tačiau juk ne, nemažai asmenų tiesiog prasprūsta pro policijos ir žvalgybos tinklus Ir tokiu būdu tada nesimama veiksmų, kadangi neturima žvalgybos e, duomenų ar įrodymų. O tokie asmenys e, šiaip jau kartais įvykdo labai rimtus teroro išpolius. Na, o kas yra svarbu, kad reikėtų kita vertus vėlgi tiesiog e, pilietinės visuomenės, uh, E, vyriausybių veiksmų, kalb, tiesiog kalbėti ar tiesiog kažkaip atsverti ten tuos jaurius diskursus, kurių pasirodo interneto svetainėse, tam, kad tikrai būtų galima pateikti kitokį tų, tų, tų jaurių reiškinių vaizdą. Nenorėsiu vėl grįžti prie mm, homegrown e, terrorist ar kitų apibriešių klausimo, bet e, taip e, yra asmenų, kurie nebūtinai gali būti susiję su Al-Qaida, bet tai galima kalbėti apie pavienius asmenys, pavyzdžiui, nuvykusius į Meką ir, ir po to tada uh, prisi, prisi, pris, persivežusius įvairių minčių, idėjų, bet dauguma nebūtinai susiję su konkrečiomis grupėmis. Toliau, apibrieštis. Tai jeigu pažiūrėsim į JAV vartojamą savoką, tai e, terorizmo, ter, teroro, teroristo, tai čia paprastai tai suponuoja ryšį su kažkokiom grupuotėm. Uh, Klausimas buvo pateiktas, ar reikia naujos strategijos. Aš jau sakiau, nemanau. Taip, kalbant apie prevenciją, tad reikia jau įvertinti tai, kas buvo įvykdyta, tai, kas buvo sutarta prieš penkerius metus. Bet kol kas mes neturėjom, bet mes neturėjom tokios pat patirties, kurią turim, kai rengiam strategiją prieš penkerius, šešerius metus. O dabar valstybės narės jau sukaupė sėkmingų veiksmų, nesėkmių patirtį, tad komisija turbūt lapkritį pateiks e, komunikatą dėl to, kaip veikia strategija, kiek pasiteisino. Internetas yra didelis dalykas, mes žinom, e, ką veikia Europolas, e, stebi tam tikras svetainės interneto, tačiau vis dėlto jis neturi pakankamų išteklių, suprantama, kad sužiūrėtų 27 valstybių narių e, tam tikrų interne, interneto svetainės, kad reikia sukaupti išteklius. Bet to, aišku, reikia svarstyti tokius dalykus, kaip dirbti su tam tikrų interneto paslaugų e, teikėjais, privačiomis bendrovėmis. Taip, tie klausimai susijęs su žodžio laisvė, be visa kita. Bet aš galėčiau tiesiog pateikti jums tam tikrų svetainių adresų, jūs nustepsit, ką jūs ten rasit. Kaip ir Robas sakė, turbūt svarbiausias aspektas kaip vis dėlto atremti ten tuos, atsverti tuos bjaurius tekstus, kurie sklinda įvairiais e, tinklais, kaip būtų galima padėti e, tiems, kas, kas skleidžia kitokių, šiaip jau teigiamų minčių kad užtikrintume tiesiog nuosaikesnių tiesiog žinių praneš struktūrų e, svorį. Taip, aišku, vienas kelias galėtų būti didinti biudžeto lėšas, e, kurios būtų nukreiptos kovai su terorizmu. Bet kita vertus, reikėtų labai reikėtų sutelkti dėmesį ir pačių valstybių pajėgumų tvirtinimui. Toliau, dėl šaunamųjų ginklų duomenų. Čia klausimas buvo pasakytas, kad valstybės narės turėtų teikti daugiau informacijos. Kibernetinis nusikalstamumas, tai čia iš tikrųjų pažengęs e, tas reiškinys labiau negu kibernetinis saugumas. Ir ponia Ašton su savo tarnyba pateikė uh, strategiją, būtent kaip kovoti su kibernetiniu nusikalstamumu. Tad e, čia jau padaryta tikrai didelė pažanga, bet priešingai vis dėlto teroro grupuočių tiesiog išmanumas, kaip būtų galima pasinaudoti tam tikrom užtvankom ar, ar, ar brandoliniam jėgainėm, uh, Tai to neturėtume pamiršti. Antai jungtinėse valstijose pasirodė žvalgybos tam tikra ataskaita, rodo, kad rizika e, šiaip jau šita prasme tikrai artima tikrovė gali būti. Tad mes turėtume pakankamai ruoštis, o valstybės narės dar nepakankamai pasiruošusios. Dėl keliaivių duomenų įrašų Taip, dabar aviacijos bendrovės teikia daugiau būtent keliai e, ir duomenų apie keleivius. Taip, aišku, valstybės narės gali įsteigti savo PNR sistemas, bet kita vertus mes turėtume sudaryti vienodas sąlygas visiems su, su šiuo klausimu susijusiems e, subjektams nes e, Atsiprašau, Sofi dar paprašė įvertinti. Įvertinti strategiją, Europ... bet kita vertus komisija turi pateikti įvertinimą. Taip, buvo aš kita vertus, mano tarnybos negali pateikti ataskaitos apie žvargybos E, struktūrų darbą. Tai nepriklauso mūsų kompetencijai. Dabar dėl teisės aktų. Aišku, mes galėtume gerinti dabartinius teisės aktus, tai pasakytina apie teisės aktą dėl svarbių infrastruktūrų saugojimo, dėl, e, pasakytina apie reglamentą dėl šaunamųjų ginklų. Aišku, galima priimti naujų teisės aktų, bet kita vertus dabar Sofija pavartojo musulmonų terorizmo savoką. Aš niekada tokios savokos nevartojau. Tiesiog aš tik tai e, sakiau, kad tai gali būti tokio kraštutinio islamo minčių įkvėptas terorizmas. Bet aš tikrai nevartojau tos minėtos savokos paminėjau PKK, e, paminėjau e, įkaitus, įkaitais pagrobtus žmonės. Toliau migracijos rautai Europą ir terorizmas. Kiek tai susiję, kiek tai suponuoja vienas kitą. Klausimas sudėtingas. Suprantama, pasinaudojama dažnai teisėtos migracijos keliais, e, jais pasinaudoja ir teroristai, taip tai gali būti, tai gali suponuoti tam tikrą ryšį, bet jeigu, sakykime, kalbant apie maršrutus vedančius į Siriją, yra antro, Belgijoje, sakykime, irgi yra asmenų, kurie, kurie pereina tiesiog iš katalikybės ar kur į islamą. Tada aš ne, nedaryčiau to, tikrai nesiečiau tai tų dalykų. Ačiū, ačiū, kad atvykote, kad atsakėte į klausimus. Pirmininkė dėkoja vertėjams, dėkoju kolegoms už dalyvavimą. Kitas posėdis, kiek už jie 6-7 dienomis. Skanių pietų.